Diena, kolegos, prašyčiau susėsti, pradėsime posėdį. Thank you. So good afternoon. Ačiū. Labą dieną. Prieš pradedant diskusiją dėl ECB metų ataskaitos su vicepirmininku Konstancijo. Pirmiausia, pradėsiu nuo darbotvarkės. Darbotvarkės tvirtinimas. Ar bus pastabų dėl darbotvarkės? Jeigu ne, tuomet pirmininko pranešimai. Pirmiausia, dėl vykstančių tarp institucinių darybų. Pirmiausia, Partimo vertybiniais popieriais dokumentai. Pirmasis trialogas įvyko kovo 28 dieną, pasiekta pažanga dėl STS, CR, dėl STS dokumento rezultatas toks. Teisės aktų leidėjai aptarė komisijos e, dokumentą dėl e, tinkamų šalių ir kriterijų pavertimui vertiminiams popieriams buvo sutarta e, dėl komisijos dokumentų ir suteikti įgaliojimus e, renkti tinkamumo kriterijus. Be to, STS pranešėjas taip pat pasiūlys formuluotės dėl bandymų neišman... nepalankiomis sąlygomis pagal STS vertimo vertimus popieriais. Dėl kitų dalykų susijusių su situacijos tyrimo taip pat buvo sutarta, galiausiai komis, e, tarybai buvo pasiūlyta formuluoti dėl draudimo pavertis tarsi vertiminiais popieriais turtą. Pagal CRR dokumentą rezultatai tokie. Dėl įgalinimo EPAI numatyti sąlygas, kad jis visos galėtų apskaičiuoti kapitalo reikalavimo lygį. Dėl to buvo sutarta, įskaitant ir nuorodą dėl e, tarpininkų domenų panaudojimą. Taip pat dėl e, nutarta ir dėl kitų dalykų, dėl galimybės tam tikrų subjektų propagavimo ir investuotojų apsaugos. Komisijos paprašyta įvertinti, ar yra galimybė institucijams investuotojams panaudoti e, e, sukauptas priemonės kaip garantiją. Na ir pagaliau kiti politiniai klausimai taip pat buvo aptarti ir dėl jų sutrata, siekiant pridarinti formuluotės prie e, pratimo vertybinės popieriais sistemos aptartos Bazelio komitete. Tai buvo pirmasis trilogas ir įvyko ir antrasis dėl penktosios kovos su pinigų plovimo direktyvos peržiūra. Buvo per šios prie problemos šešios. Politiniai e, e, politikai. Komisija pateiks ataskaitą dėl tarybos e, požiūrio tinkamumo Antras klausimas - finansinės žvalgybos skyrius. Buvo sutarta, kad reikia gerinti bendradarbiavimą tarp e, tų finansinio žvalgybos e, skyrių ir komisija pateiks e, formuluotės dėl rekomendacijų. Trečias klausimas. Pikna, dėl nusižengimų ribų. Tai skaitant iš anksnio apmokėjimo korteles, penktas sankcijos. Taryba pranešė apie savo atvirumą pritarti parlamento kuriems reikalavimus ir techninė grupė turėtų dirbti toliau. Ir paskutinis dalykas - techninio darbo įgaliojimai. Jis vyko kitą dieną, balandžio 5, dėl visų minėtų klausimų. Trialogas tęsis ir toliau gegužės 10 dieną. Taigi tiek apie techninius trialogus. Ar mūsų svarbiausias klausimas? Na, pirmiausia, sveikinu vicepirmininką dar kartą. Na ir dabar įprastinė diskusija. Pirmiausia, jūsų metų ataskaitos pristatymas. Metų ataskaitą ECB paskelbė šiandien, prieš keletą minučių, trečią valandą. Čia kalbame apie pinigų politiką ir ekonominius pokyčius 16 metais. Taip pat e, pateikiame euro sistemos veiklą įvairiose srityse. Be to, e, laiškas lydintis e, metų ataskaita buvo pats atsiųstas 4 balandžio mūsų pirmininkui. Ir ten kalbame apie ECB E, e, apie pranešimą, kurį parengė mūsų e, kolega Tremoza dėl 15 metų ECB ataskaitos pagal 8, 8 straipsnio ketvirtą dalį ECB metų ataskaita turi būti patikta parlamentui, komisijai ir tarybai. Ekonomikos komitetas parengs pranešimą, pranešėjas dar nėra paskirtas, jis paskirs socialistai ir demokratai, kaip teisingai suprantu. Pagal esamą praktiką, pirmiausia, išklausysime ECB vicepirmininko Konstancijoje pareiškimo e, iki 15 minučių. Po to klausimai ir atsakymai, po 2 minutės klausimams ir 3 minutėms atsakymams iš viso 5 minutės kiekvienam. Turime kalbėsinčiųjų sąrašą pagal politinių e, frakcijų e, nuostatas. Taigi dabar prašau vicepirmininką pasisakyti. Džiaugiuosi, kad e, galime optimistiškiau diskutuoti apie tai, nes atrodo, kad Europos ekonomikai sekas visai neblogai ir tikiuosi, kad apie tai išgirsime iš jūsų. Taigi, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjami komiteto nariai. Man didelė garbė šiandien jūsų komitete pristatyti ECB 16 metų ataskaitą. Metų ataskaita yra esminis elementas susijęs su mūsų demokratinė atskaitomybė. Jis prisideda prie demokratinės diskusijos apie mūsų sprendimus ir mūsų atskaitomybė, nes net čia nesibaigia. Ši proga užtikrina, kad mūsų metų ataskaita būtų aptarta ir e, Europos žmonių atstovo. Mūsų atskaitomybė prieš Europos parlamentą yra labai rimta. Tai yra gerai nusistovėjusio proceso pradžia. Mūsų diskusija šiandien, regulius dialogas tarp mūsų institucijų prisidės prie Europos parlamento rezoliucijos rengimo apie ECB metų ataskaitą. Tai yra labai svarbu mums, nes mes norime užtikrinti, kad gyvendiname savo demokratinius įgaliojimus, kurie suteikti ECB. ECB yra nepriklausomas ir kad galėtų dirbti pagal savo įgaliojimus be politinio kišimusai. Jis yra demokratiškai ir teisiškai atskaitomas, atskaitingas, e, siekiant užtikrinti, kad jis veiktų pagal savo įgaliojimus. Ir kaip įprasta, mes taip pat e, skelbėme mūsų reakciją, jūsų rezoliuciją dėl ankstesnės metų ataskaitos. Kaip įžanga šiai diskusijai, aš pakalbėsiu apie mūsų pinigų politikos sprendimus e, per praėjusius metus ir ECB pirminio tikslo kainų stabilumo vykdymą ir aš toliau pakalbėsiu apie stiprios finansinės sistemos svarbą klėstėjimo Eurozonoje. 16 metų pinigų politika bandė reaguoti įvairiausius iššūkius. Paskutinį kartą, kai kalbėjau šiame komitete, praėjusiu metu balandžio mėnesį, pasaulio ekonomika niro iš aštraus finansinio nestabilumo epizodo. Tas epizodas <clears throat> dar kartą buvo sukėlęs gilų pesimizmą dėl ne tik pasaulio ekonomikos e, gebėjimų generuoti pozityvą augimą, bet ir dėl centrinių bankų sugebėjimų e, valdyti ekonomiką taikant nekonvencinės pinigų politikos priemonės. E, infliacija vis žemėjo ir ją vis mažino ir žaliavų kainų kritimas. Praėjus 12 mėnesių iš dalies Mūsų taikytų priemonių dėka, e, kas e, nutildė politikos skeptikos, makroninės sąlygos pagerėjo ir eurozona buvo pozityvių naujienų šaltinis. Deflecijos baime sumažėjo, nepaisant e, silpnos tarpinės paklausos BVP augo solidžiai 1,17 procentais, o pirmaisiais 17 metų pirmąjį ketvirtį ekonominiai e, sentimentai pasiekė aukščiausią lygį nuo 11 metų. Nedarbas pasiekė žemiausią tašką nuo 9 metų gegužės. Daugiau kaip 4,5 milijono žmonių papildomai dirbo palyginti su situacija prieš 3 metus. Mūsų priemonės taip pat sumažinti fragmentaciją tarp valstybių narių. BVP augimo ir infliacijos dydžio skirtumai pasiekė mažiausią lygį nuo pinigų sąjungos pradžios. Žiūrint, kad atgal galime pamatyti, kad mūsų taikytos priemonės praėjusiu metu kovo mėnesį pasiekė platės plačią ekonomiką ir prisidėjo prie esminio piniginio stimulo, kuris egzistavo tuo metu e, tai sukūrė papildomą buferį, kuris padėjo sustiprinti e, ekonomikos atsigavimą ir atsispirti išorės šokams. 16 metų gruodžio mėnesį mes nutrėme išplėsti e, pirkimo programą iki 17 metų gruodžio, e, nors ir lėčiau po 60 milijardų per mėnesį nuo balandžio. Kadangi rizika kainų stabilumui sumažėjo, tai užtikrina finansinės sąlygas, kad būtų galima grįžti prie infliacijos dydžio, kuris būtų mažesnis, bet artimas 2 procentams. ECB e taikytos priemonės šių metų kovo mėnesį pagerino ir finansavimo sąlygos. Jis e, padidino, sumažino skolinimo palūkanų normas e, ir ne, paskoloms nefinansinėms e, įmonėms ir e, būsto paskolų e, palūkanos nukrito iki istoriškai žemą lygio. Apskritai, nuo 14 metų gegužės, tai yra iš karto prieš mums priimant sprendimus dėl papildomos pinigų politikos priemonių taikymų, kad prisidėtume prie skolimo realiai ekonomikai, bankų palūkanų mažėjimas sudarė maždaug 120 bazinių punktų e, skolinant įmonėms ir maždaug 110 bazinių punktų nama, namų ūkiams. E, skolinimo apimtis padidėjo iki 2 procentų 17 metų e, vasario mėnesį, nuo minus 2,9 procentų 14 gegužę, o namų ūkiams iki 2,3 procentų, nuo minus 0,1 procento tuo pačiu ankstesniu laikotarpiu. Mažos ir nes įmonės ir e, zonos ekonomikos stuburas iš to e, gavo daug naudos. E, galimybė gauti finansavimą pagerėjo, o skolinimas į kaštai sumažėjo maždaug 40 bazinių punktų e, nuo 16 metų kovo ir maždaug 180 bazinių punktų palyginti su 14 metų gegužė. 16 metų paigoje ekonomikos atsigavimas e, stiprėjo ir palėtė vis daugiau sektorių ir šalių. Dabar visos šalis auga. Gaunami duomenys ir sentimentų rodikliai šių metų pirmą ketvirtį rodo, kad augimo tempas e, gali smarkiai stiprėti. Nepaisant to, finansinės krizės palikimas vis dar šiandien lemia ekonominius rezultatus daugeliu prasmių dėl nemenkų nepanaudojimų išteklių, e, infliacija ir toliau nedidėja. Kovo mėnesio įvertis rodo, kad e, bazinė infliacija sumažėjo iki 1,5 procentų nuo 2 procentų vasario mėnesį. Ir e, pamatinė infliacija nuo 0,9 procentų sumažėjo iki 0,7 procentų. Mes anksčiau esame įspėję, kad bazinė infliacija gali E, sumažėti dėl to, kad dėl, dėl sumažėjusios statistinės bazės poveikio. Nes e, e, sumažėjo žaliavų kainos. Tačiau tas infliacijos mažėjimas nuvilia atlyginimai, kas skatina infliaciją ypač šalių viduje, kol kas nereaguoja į atsigavimą. Pagal mūsų na, prognozę infliacija turėtų pasiekti 1,7 procentų 19 metais, bet tai ši prielaida e, remiasi tuo, kad pamatinė infliacija turėtų sudaryti 1,8 procento, o atlyginimo augimas turėtų būti 2,4 procentus. Numatomas e, atlyginimų didėjimas pagal bazinį scenarių yra būtinas, kad e, mūsų prognozijas dėl augimo ir infliacijos pasiektų mūsų numatytus skaičius. Ir nors trumpalaikė infliacija dar turi būti įvertinta pagal energijos ir maisto kainų pokyčius, vidutinio laikotarpio prognozė yra nepakitusi. Be to, pagrindinės bazinės infliacijos didėjimas bėgant metams priklausys ir nuo pinigų politikos paramos. Ir nors mūsų pinigų politika pritaikyta kainų politi stabilumo išlaikymui, ECB taip pat turi uh, E, nustatyti ir įvertinti galima sisteminės rizikos poveikį Eurozonos finansiniai sistemai ir jo stabilumui. Mūsų metų ataskaita išdėsto keturias pagrindinės rizikas. Pirmiausia, galimybė, kad padidės rizikos premijos, padidėjo e, esant politiniam netikrumui. Antra, galima didėjant e, silpnas bankų pelningumas ir struktūriniai iššūkiai lemia mažą augimą. Trečia, politinis netikrumas pakerta reformų pastangas. O skolos tvarumas vėl iškilo kai kuriuose privačiuose sektoriuose, kai kuriuose šalise. Likvidumo rizika didėja e, smarkiai augančiame fondų sektoriuje ir tai gali užkrėsti ir visą finansinę sistemą. Be sisteminės rizikos bendro eurozonos lygmenių mes taip pat atsidžiai stebime ir riziką atsirandančią šalyse ar sektoriuose. Tikslinga makrotensinė politika yra tinkami politikos e, instrumentai sprendžiant šalių ar sektorių rizikas. Kaip žinote, atsakomybė už sprendimus dėl makroprudencinių priemonių eurozonoje atitenka nacionaliniams įstaigoms ir ECB. Tai reiškia, kad mes galime prisidėti prie makroekonominių priemonių, kurios taiko nacionalinės institucijos e, pagal ES teisės aktuose numatytas priemonės. ECB stiprina savo vaidmenį, stiprino savo vaidmenį šioje srityje 16 metais ir ėmėsi veiksmų didinti skaidrumą be rizikos kilusios kai kurių šalių nekilnojamo turto sektoriaus. Mes pastame, kad ciklinė sisteminė rizika eurozonoje buvo valdoma ir todėl plačiai e, didėjo e, ciklui besipriešinančių kapitalo buferių priemonių nereikėjo naudoti. Tai atitiko ir e, nacionalinių institucijų sprendimus, skaidrumas makrovalensinėje politikoje E, stiprėjo ir paskelbus ECB makrodensinį biuletenį e, kovo mėnesį 16 metais. Mūsų 16 metų ataskaita taip pat dėmesio skiria ir veiksmams, kurie būtini, kad būtų nugalėta krizės paveldas bankų sektorėje. E, ryštingai veiksmai reikalingi sektoriniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Visų pirma, bankai turi ir toliau koreguoti savo verslo modelius, kad prisitaikytų prie mažų palūkanų aplinkos. Kaip mūsų analizė parodo mūsų ataskaitoje, optimali strategija priklausys nuo kiekvieno banko esminių charakteristikų. Korekcijos gali e, būti susijusios su susijungimais ar įsigijimais. Antra, Reikia dėti pastangų išspręsti ir e, neveiksnių paskolų problemą. Problemos makrodensinė prigimtis reikalauja visapusiškai ir koordinuotai reaguoti ES lygmeniu. Ir nors e, reikia imti, kad, kad suinteresuotos pusės imtųsi veiksmų nacionalinių lygmenių, juos reikia harmonizuoti pagal europinį planą, pavyzdžiui, turto valdymo bendrovėmis ir mažinti neveiksnių paskolų dydį balansuose, bankų balansuose. Šis problema turi būti sprendžiama kaip prioritetinė, žvelgiant iš makroprudensinės perspektyvos. Toliau kalbant apie finansų reguliavimą. ECB e, dalyvauja e, reguliavimo sistemoje Europonio ir tarptautinių lygmenių, atsižvelgna į makro ir mikroprudencinius e, sumetimus. Šiurktais metais Bazilio komitetas sutarė vykdyti kelias reformas, skaitant palūkanų e, rizikos e, traktavimą bankinėje knygoje, e, partnimo vertiminiais popieriais sistemoje ir dėl kapitalo reguliavimo. Taip pat buvo paskelbtos konsultacijos dėl apskaitos nuostatų reguliavimo prasme, kaip trečiojo ramščio informacijos patinimo reikalavimo. Bazelio trečiasis paketas e, buvo užbaigtas e, ir buvo numatyta, kad komitetas užbaigs darbą dėl rizikos vertinimo ir kintamumo 17 e, metų sausio mėnesį buvo pasveikinta Bazilio komiteto pasiekta pažanga, E, užbaigiant postkrizinę reformą. Ir nors reikia daugiau laiko tas reformas užbaigti, tas darbas turėtų baigtas artimiausioje ateityje. Labai svarbu užbaigti postkrizinę reformą ir neiš, ne, ne, panaikinti tos pažangos, kuri pasiekta. ECB ir toliau prisidės prie tarptautinio lygmenių vykdomo darbo, kad būtų skurta tinkama reguliavimo sistema e, su vienodomis žaidimo sąlygomis. Per pastarosius keturis metus taip pat pasakėme ženklę pažangą Europos lygmenių, būtent sukurdami kurdami bankinę sąjungą. Šiuo metu labai svarbu žengti trūkstamus papildomus žingsnius, kad užbaigtume ją kurti. ECB padėjo ir toliau padės e, rizikos mažinimo, rizikos pasidalėjimo procesus e, pastumėti į priekį pagal savo turimus įgaliojimus. Ir darbas dirbamas, kuriant Europos indėlių draudimo sistemą, yra labai svarbus, nes tai būtų E, svarbiausias e, aspektas, kuriant bendrą problemų sprendimo fondą. Ir lygiai rečiai Europos komisijos paketas dėl reguliavimo sistemos peržiūros bankams eina teisinga linkme. linkme. Jis e, ženkliai prisidės prie bankų reguliavimo stiprinimo, priežiūros pertvarkymo, net ir galima kai ką čia patobulinti dar. Šie reguliavimo sistemos bankams pasiekimai bus leidimi reguliavimo incentyvų skirtų finansų rinkoms ir finansų infrastruktūroms. Ir šią prasme, e, kuriant e, visapusišką kapitalo rinkų sąjungą, yra ES prioritetas ir ECB. Kapitalo rinkų sąjunga e, galės sukurs gilesnės, labiau integruotas kapitalo rinkas ir prisidės prie makaronio ir finansinio stabilumo ir galiausiai perduos pinigų politikos signalus eurozonai. Taip pat svarbu sukurti teisinį pagrindą makroprudencinėms priemonėms, kurios gali padėti spręsti finansinio stabilumo rizikos problemas, kylančias iš už bankinio sektoriaus ribų ir įtraukti makroprudencinę perspektyvą į nebankinių finansinių institucijų e, visoje ES reguliavimą. Pabaigai noriu pasakyti, kad eurozonos ekonomika pademonstravo ženklų atsparumą 16 metais. Ekonomikos atsigavimas e, stiprėja, mūsų pinigų politikos pozicija yra tinkama ir ją iš naujo vertinti šiuo metu nėra būtina. Tačiau mes ir toliau esame pasirengę reaguoti į bet kokius sukretimus. Ir nors e, ciklo sąlygos pagerėjo, dar turime netidrodami spręsti krizės palikimo problemas ir stiprinti sąjungos struktūrinius ramščius. E, rytoj būtų buvusi, buvęs 97-asis buvusio Europos parlamento pirmininko Emilio Kolombo gimtadienis. Noriu priminti jums jo žodžius pasakytus beveik prieš 40 metų. Jie ypač svarbus dabar, kai viena valstybė narė paskelbė apie savo ketinimą palikti Europos Sąjungą. Cituoju, neturime priežasčių būti susitaikyti su nurimti dėl esamos Europos būsenos. Kaip europiečiai mes galime padaryti poveikį, jeigu rasime bendrus sprendimus, sprendžiant mūsų problemas. Šie žodžiai primena apie mūsų atsakomybę kaip sąjungos nariams nuolat siekti kartu gerų ekonominių rezultatų mūsų piliečiams. Ačiū. Dėkoju Jums, dėkoju ir už Jūsų pasisakymą ir už tai, kad priminė net mums mūsų istoriją. Kolegos, dabar leisiu visiems pasisakyti, bet prašau neviršyti Jums skirto kalbėjimo laiko. Zikrit Morrison, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis pirmininko pavaduotojų, dėkuoju už tai, kad jūs pas mus atvykote ir pristatėte metinę ataskaitą. Be abejo, Europos Linio banko pinigų politikos veiksmai be jokios abejonės teigiamai prisidėjo prie bendrų finansavimo sąlygų Europos ekonomikoje ir mes tą matome nes matome, kad prognozuojama, kad infliacija pasieks jūs nustatytą rodiklį ir ji turėtų tokia ir išlikti vidutinės trukmės perspektyvoje. Be to, e, pirmininkas panas Dragė yra nesiniai pasakęs, kad ECB neketina artimiausių metų išaldyti e, e, palūkanų normų, bent jau iki 2018 metais vykdomo kiekybinio skatinimo. Ir klausimas mano būtų toks, taigi Kada jums atrodo eurozona galėtų tapti e, savarankiška be pinigų politikos paramos priemonės, kurios šiuo metu taikoma ir kokiu veiksmu galime tikėtis iš ECB artimiausių metų? Ir kaip jums atrodo rinkos sureaguos į jūsų sprendimą? Antras klausimas. to įsigijimo programa, tai jūs teigiate, tai yra reikalinga tam, kad galima būtų reformuoti energetikos ir e, politiką, da, mažinti viešoje skolą ir skatinti vyriausybės įvykdyti kitas reikalingas, reikalingas e, reformas. Ir kaip Jums atrodo, kaip ši programa veikia atskirus sektorius? Ir paskutinis e, klausimas. Ponas Dombrovskis taip pat uh, neseniai kalbėjo apie tai, kad eurozona turėtų turėti savo biudžetą. Yra tokių valstybių narių, kurios mano, kad e, tam, kad tai taptų įmanom, reikėtų pakeisti sutartis. Ir yra e, kelios interesuotos šalės, kurios taip pat kalba apie galimybę sukurti Europos valiutos fondą. Ir mano klausimas būtų toks. Ar negalėtumėt jūs mus papasakoti apie tai, kokios diskusijos šiuo metu vyksta Europos centrinėme banke ir jūs kalbate apie galimybę kurti Europos valiutos fondą ir kurti eurozonos biudžetą. Na, iš tikrųjų, per tris minutės atsakyti tokį klausimą nebus lengva. Bet pabandykite. Taigi, pirmiausia, da, kiek tinkama yra mūsų taikomo politika. Na, aš galiu tik pasakyti, kad ir mes dar nepakeitėme savo sprendimo, tai reiškia, kad manome, kad ankstesnis sprendimas tebe galiojo. Mes stebime situaciją, stebime turimus faktus. Antra, ką tik paskelbtos prognozės, kurios yra nurodyti skaičiai ir netgi kalbama, kad 2019 metais infliacija turėtų pasiekti 1,1 procento. Yra sąlygotas tam tikrų veiksnių, tai, tai bus manoma, jei bus vykdyta tam tikros sąlygos nes techninė prasme, darant tokias prognozes, mes stebime keitimo kursą ir stebime, kas vyksta rinkoje, ko, kokios palūkanų normos tikisi rinkos. Ir aš galiu Jums pasakyti, e, e, čia gal techni, e, techniškai kalbėsiu, mes galvome, stebime koks bus vienos dienos valiutų keitimo kursas ir mes matome, kad tik tai 20 metais galim bus pasiekti teigiamą rodiklį. Bet e, vis tiek turime skaičiai, leidžia mums jau padaryti tą prognozę, kurią padarėme. Labai svarbu yra pabrėžti, kad prognozės yra pagrystos mintimi, kad bus taikomos ir toliau pinigų politikos paramos priemonės, kurios yra labai svarios. Ir Mes stebime taip pat, kas vyksta su infliacija ir beje susidurime su tais pačiais iššūkiais, su kuriais e, JAV susidūrė e, praeitėje. Da, Ir mes matome, kad mažėjo e, palūkanų norma, bet, e, užimtum, bet e, atlyginimai nedidėjo. Tik neseniai jie pradėjo šiek tiek didėti ir mes susidurime su tomis pačiamis problemomis. Bet mūsų prognozijas, kaip sakiau, yra pagrystos galimais vieneto, darbo vieneto kainos pokyčiais. Į antrą klausimą pasakyčiau, ne, ne, nemanau, kad tai būtų įmanoma, nes mes pirmiausia superkame vyriausybių obligacijas. Uh, ir e, taikom e, tas pačias normas, kurios taikomos kitiems e, instrumentams, taigi čia nėra jokio tai, iškreiptimo. Ir mes perkame ir įmonių obligacijas, bet vėlgi be, perkame jas įvairiuose sektoriuose, todėl ne, neteikime pirminybės jokiam sektoriui. Toliau galimas eurozonos biudžetas ir kaip galėtų keistis. Uh, stabilumo mechanizmas, galiu tik tai pasakyti, kad kol kas jokių diskusijų nėra. Galiu tik tai Jums pasakyti, kad eurozonos biudžetas yra vienas iš klausimų, kurias yra paminėtas penkių pirmininkų dokumente ir mes pritarėme tam pasiūlymui. Tai yra vieša mūsų nuomonė ir tenai nekalbama apie tai, kad reikėtų keisti ESM. Dėkuoju toliau, ponia Pirmanš Beres panelė, panelė Pirmašberės. Dėkuoju Jums už tai, kad pavadinti mane panelę. Na, o dabar apie metinę ataskaitą. Aš matau, kad joje yra daug teigiamų poslinkių ir matome, kad taikoma ekspansinė politika, ir kalbame apie deficito mažinimą, ir kalbame apie tai, kad reikia remti tikslinės viešasias investicijas, ir kad Europos Centrinio banko taikoma pinigų politikos paramos politika teigiamai veikia mūsų įmonės. Bet aš taip pat manau, kad šioje metinėje ataskaitoje jūs kalbate ir apie ateityje vykstančias diskusijas ir, pavyzdžiui, kalbate apie tai, kaip turėtų vykti finansinis priežiūros sistema ir kaip reikėtų peržiūrėti makroprudencinę politiką. Gal jūs galėtumėte išsameu apie tai pakalbėti, kaip jūs įsivaizduojate e, tolesnę šios diskusijos eigą, tai diskusijos tebe vyksta ir mes žinome, kad jau e, e, netrukus turi būti pradėtos įvairios konsultacijos, būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote išsameu. Ir dar vienas klausimėlis, jums yra žinoma, kad Transparency International nesiniai paskelbė ataskaitą, kurioje jį kalba apie galimą interesų konfliktą. Uh, mūsų institucijose ir, pažiūrėjau, kalbame apie tai, kad tam tikros taisyklės susijusios su. susijusios su tuo, kada buvę ES institucijų pareigūnai E, baigę savo darbą ES galės dirbti privačiose įmonėse. Jums žinoma, kad šioje srityje yra problemų. Gal jūs galėtumėt mums pasakyti, ar ketinate jūs reaguoti į e, Transparency e, International paskelbtą ataskaitą. Dėkoju Jums už Jūsų klausimą. Dėl pirmojo Jūsų klausimo mes paskelbėme savo nuomonę, tai labai išsame nuomonę Ir joje kaip tik ir kalbame apie komisijos e, parengtą tekstą. Ir jums leidus e, galėčiau tik tai pasakyti štai, kad pirmiausia mes norėtume, kad būtų bū, pripažinta, kad būtų pripažinta, kad egzistuoja SSN. Ir tai yra svarbu, kadangi tai paveiks makroprudencinę priežiūrą. Ir tai net nepaminėta naujajame konsultacijoms skirtame dokumente. O tai yra svarbus klausimas. Ir mes e, manome, kad e, būtų svarbu, jei. ECB, kaip ir kiti e, nacionaliniai centriniai bankai, galėtų vykdyti makroprudencinę e, priežiūrą. Tokios funkcijos mums turėtų būti patikėtos. Toliau, kaip galima būtų praplėsti tas priemonės, kurios yra paminėtos kurios yra susijusios su makroprudencinė priežiūro ir šios priežiūros politika ir kokių priemonių e, reikia. Apie tai visos tos priemonės yra išdėstytos e, paskelbtoje nuomonėje ir taip pat mes sakome, kad mums reikia geriau iš, e, išaiškinti, kas yra antrasis ramstis ypač priežiūros kontekste. Reikia paaiškinti, kad tas antrasis ramstis neturėtų būti susijęs su kitais makroprudencinės priežiūros e, aspektais. Jis turi būti skirtas tik tai toms o, o, konkrečių institucijų da, rizikai ir problemams. Labai svarbu yra skirti šias e, priežiūros, atskirti e, mikroprudentinė priežiūra nuo makroprudentinės priežiūros. Tos funkcijos turi būti aiškiai atskirtos. Mes manome, kad tai yra svarbu. Taigi, aš jums trumpai papasakojau, kas yra pasakyta mūsų paskelbtame komunikate, bet galite su juo patys susipažinti. Ir jame išsamiau bus išdėstyta tai, ką aš ką tik pasakiau. A, tai taip, pamiršau antrą jūsų klausimą. Taip, labai trumpai. Taip, labai trumpai. Iš tikrųjų, Taip, mes esame susisiekę su Transparency International organizacija, esame surengę, susitikę su jais kelis kartus, mes sureagavome į jų paskelbtą ataskaitą, sureagavome jų konkrečiai tenai paminėtus faktus ir netgi dalyvavome viešas, viešuosiuose diskusijose. E, ponas Kores, e, mūsų vykdančiosios valdybos e, narys dalyvavo viešoje diskusijoje, taigi mes esame pasiruošusiais bendradarbiauti, esame pasiruošę dialogui Ir mes pastaruoju metu beje ėmėmės nemažai priemonių tam, kad užtikrintume didesnį skaidrumą. O dėl interesų konflikto galiu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, kai kalba eina apie mūsų valdybos narius, jų sutartise yra nurodyta, kiek laiko baigia darbą Europos centrinėme banke, jie negali dirbti, įsidarbinti e, privačiuose įmonėse, o valdytojų tarybos e, nariai yra laikosi Elgesio kodekso normų ir tenai taip pat yra nurodyta, kad vienerius metus jie negali imti, e, eiti pareigų privačiose įmonėse. Priežiūros valdybos nariai negali dirbti, įsidarbinti privačiose įmonėse dviejus metus po to, kai baigė dirbti Europos centrinėme banke. Taigi, gal ne viskas yra tobula, bet vis dėlto mūsų aukščiausios grandies vadovams yra taikomos tam tikros taisyklės. Pendliukė, ECR vardu. Ačiū lik. Aš kalbėsiu vokiečių kalba. Pirmiausia, norėčiau pratesti atask, atsakymą, kurį jūs pateikėte. At, pratesti atsakymą, kurį jūs pateikėte Morrison. Jeigu aš teisingai supratau, dabar paskelbtos infliacijos prognozės remiasi tuo, kad trumpalaikės palūkanos iki palūkanų normos iki 20 metų liks nepan, kitusios. Ar jūs atlikote atitinkamą jautrumo vertinimo, ar jūs galite kalbėti apie elastingumą, kaip, pavyzdžiui, reikėtų prognozuoti infliacijos raidą, pavyzdžiui, trumpalaikių palūkanų norma galėtų būti tam tikrų momentų didesnės per tam tikrą trumpą laikotarpį. Tiesiog e, norėčiau paklausti jūsų, jei ar nebūtų tokių pokyčių Kitas klausimas susijęs su problema dėl blogų paskolų, non-performing loans. Jūs sakėte, kad reikėtų įkurti blogų paskolų, neveiksnių paskolų banką. Bent jau aš taip supratau. Kas imsis to banko veiklos rizikos? Mano kolega Helvich atliko tyrimą ir jisai įspėjo arba pasisakė už tai, pasakė, kad egzistuoja rizika, kad tokių blogųjų bankų gelbėjimo kaštai gali tekti mokesčių mokėtojams. Kita vertus, ar nereikėtų finansinę riziką perkelti ant bankų pečių. Kadangi jūs nieko nekalbėjote apie rizikos perkeliamą, būtent to aš įteraujusiu. Ačiū, atsakysiu pirmą klausimą. Prognozės, techninės prognozės yra daromos trumpajam ir vidutinės trukmės laikotarpiu ir tai yra daroma rinkoms. Mes, darydami prognozės, mes pirmiausia vertiname fiksuotas uh, palūkanas. Aš manau, kad prieš trejus metus mes pradėjome tiesiog vertinti rinkų prognozijas susijusias su palūkanų normų kitimu. Tiesiog nepriklausomi rinkos ekspertai tai daro. Jeigu ekonomikoje tiesiog parodytų tam tikrų kitų ženklų, tai tuomet mes jau imtumės savo politikos žingsnių. Kol kas mes dabar laikomės nuo šalyje ir paliekame rinkai. Aš nežinau nieko apie jokias simulacijas, prognozes. Mes atlikome simulacijas kitame kontekste ir bandome įvert, bandėme įvertinti poveikį bankams, jeigu palūkonų norma padidėti padidėtų, tačiau makroekonominių lygmenių mes tokių prognozių, nei simulacijų mes nedarėme ir todėl negaliu pasakyti jokių skaičių. Dėl neveiksnių paskolų. Tiesiog aš savo kalbose, bent jau dvi kalbas aš pristačiau pastaruoju metu ir aiškiai pasakiau, kad nereikėtų kaip nors harmonizuoti ES mastu uh, uh, šitų neveiksnių paskolų uh, klausimą. Aš manau, kad vis dėlto tai yra valstybių narių AMCs, tai yra turto valdymo bendrovių reikalas. Ir tai neturėtų būti daroma per Europos bankų sektorių. Tiesiog norėjau tą patikslinti. Turto valdymo bendrovės veikia puikiai Airijoje, Ispanijoje ir Slovenijoje. Ir kitose pasaulio valstybėse tai yra įprastinė uh, Tartautinio valiutos fondo rekomendacija tiečioj reikėtų kurti tokias turto valdymo bendrovės. Jeigu jos teisingai yra įsteigiamos, apdairiai, tai iš tikrųjų nebūtinai reikia tikėtis jų veiklos neigiamų rezultatų, kadangi jos tinkamai įvertina situaciją ir kai situacija pagerėja bankų sektorėje, tai tuomet padidėja turto kaina ir tuomet galima apsaugoti tą turto valdymo bendrovių turto ir jos gali pradėti gauti pelną, kai jos parduoda arba atsima turtą. Tai nėra, žinoma, tų nuostolių paskirstimo klausimas. Tačiau, žinoma, suprantama, kad steigiant turto valdymo bendrovę mes turime taiksyti su tam tikrais nuostoliais. Tačiau įsigijant turtą, kas turėtų imtis rizikos, kuriant turto valdymo bendrovės? Jas kuriant Dažniausiai jos yra viešoje sektoriaus ir privataus sektoriaus bendro, bendros įmonės Slovenijoje. Tiesiog 50 procentų yra, 51 yra procentas privatus ir 49 procentai valstybės. Ir žinoma, viskas priklauso nuo to, kokio dydžio yra šitos nekilnojamo turto bendrovės. Torvalds. Ačiū pirmininkė, ačiū vicepirmininkui Konstancijo, kuris e, malonė leidžia laiką su mumis šią popietę. Norėčiau pateikti tų klausimus. struktūrinių reformų ir toliau reikia, reikia eurozonos zonoje apskritai, o kai kuriuose valstybėse ypatingai reikalingos tos reformos. Ar Europos centrinis bankas turi kokiu nors priemonių imti, skatinti šias reformas, ar jam tai nerūpi? Kitas klausimas, galbūt kiek įdomesnis. Tai ir struktūrinių reformų ir produktivumo santykis. Produktivumą galima suprasti įvairiai, galima jį E, jį e, e, skaičiuoti pagal mm, The total factor productivity in all European countries. Anglijos centrinio banko pateiktoje ataskaitoje buvo kalbama apie tai, kad reikia imtis priemonių ir ką mano Centrinis bankas apie tai. Dėkoju. Atsakysiu į pirmąjį klausimą dėl kokiu nors Europos Centrinio banko priemonių. Mes vykdome monetarnę politiką, tačiau sutkurdami palankės finansavimo sąlygas mes žinome, padedame ekonomikos atsigavimui ir žinome, skatiname ekonominės reformas. Jeigu pažvelgtume į ABPO e statistiką, kai yra vertinamos reformos valstybėse norėse, matome, kad yra kai kurios valstybės narės eurozonoje, kurios atliko labai daug struktūrinių reformų, žinoma, dar patitydamos poveikį iš rinkos, tačiau kitos valstybės nebuvo taip pažeistos krizės ir todėl jos joms yra rekomenduojama vykdyti reformas EBPO rekomendacijose, tačiau šitos reformos yra skirtingos ir jos turėtų būti patvirtintos Europos semestro kontekste kaip rekomendacijos valstybėms narėms. Iš tikrųjų, šitų reformų įgyvenimo lygis yra nuvilintis, kaip ten bebūtų, šitokia priemonė egzistuoja. Visą laiką mes kalbame apie tokių reformų poveikį ir dabartinėje metinėje ataskaitoje ketvirtoje lentelėje mes kalbame apie struktūrinės reformas ir apie tai, kokios jos turėtų būti. Mes žinome, kad Tarptautinis valiutos fondas taip pat paskyrė pasaulio ekonomikos prognozių vieną skyrių struktūrinėms reformoms ir kalbėjo apie tai, kad jos lengvesnės būtų lengviau įgyveninamos. Tai per trumpąjį laiką jos, žinoma, turi neigiamą poveikio, tačiau ilgainiui jos pasiteisina. Todėl labai svarbu, galvojant apie atsigavimą, imtis tokių reformų. Dėkuoju dabar Fabio Demasi, guoja e vardu. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Vice President. Ačiū pirmininkė, ačiū ponia vicepirmininkė. Jūs minėjote e, bazinės infliacijos susilpnėjimą ir tai, kad palankesnės e, užimtumo sąlygos nevirsta didesniais atlyginimais, kurios remtų didesnės vienetinės darbo išlaidos. Ar matote ryšį tarptų reformų, kurias minėjote, ir rink, darbo rinkos e, e, reformų silpninimo tų kolektyvinių darybų teisių ir mažėjančios atlyginimo dinamikos? Antra, nuo 12 metų 97 procentai obligacijų finansavimo, tai yra įmonių sektorėje, nefinansinėme sektorėje, pagal skaičius, kurie, man atrodo, paskelbti Brugel ar EU Intelligence organizacijos, buvo skirti dividendams, įsigijimo susiliejimams, o ne virto investicijomis. Kiek optimistiškai žiūrite į tai, kad e, e, kapitalo rinkos sąlygomis tai duotų papildomų investicijų, kurių mums reikia, kad galėtume spręsti e, našumo trūkumo problemą. Toliau, Transparency International pranešime, e, kurį galiu pacituoti, pirmininko Dragi sėkmė buvo e, lydima buvo paskelbta po to, kai jis gavo slaptų e, laiškų iš tam tikrų šalių vadovų. Ir, kaip sakė ponės Daiselblomas, galbūt nebūtinai tuos pinigus reikia, buvo galima išleisti moteriams ir gėrimams. O Graikijoje buvo keliamos konkrečios e, ekonominės sąlygos. ECB parengė e, ataskaitą dėl pinigų ir ekonominės politikos priemonė atskirimo. Tačiau jūs nepaskelbėte šio dokumento dėl dėl tam tikrų santykių su klientais. Klientas tik tai gali pateikti tokį, pa, pa, paviešinti tokį tyrimą. Ar galite mums e, pateikti savo tą tyrimą kaip e, žmonių atstovams? Ačiū už klausimus. Kaip minėjau, yra tam tikrų struktūrinių reformų, kurios iš pradžių turi neigiamą poveikį. Ir tai nėra kažkas tai slapto tai kalbama apie tai įvairiausiuose tyrimuose, apie struktūrinių reformų pažangą ir poveikį. Tos šalis, kurios turėjo programą, programas ar patyrė didesnį rinkų spaudimą, būtent praeitėje vykdė darbo rinkos reformas. Pavyzdžiui, Ispanija, Portugalija, Graikija, ir taip toliau. Svarbu tai pabrėžti, iš tikrųjų tiesa ir tai, kad mūsų prognozijas remiasi būtent e, tokia e, e, vienetinių darbo iškaštų kaita ir kitais aspektais mums reikia, kad vidaus, paklaus, vidaus e, infliacijos veiksniai didėtų. Ir mes laukiame, kol tai vyks ir mes manome, kad taip ir bus. Nes šiuo metu gamybos spraga mažėja, užimtumo spraga taip pat mažėja. Dėl situacijos, dėl nefinansinių įmonių, kurios turi E, grinų pinigų ir e, naudodo išvesdamos e, vertinius popierius išmoka dividendus už tą, iš tų lėšų. Na, nebūtinai tai daroma supirkti savo akcijas. Ne taip kaip JAV, kur išlaidos tam daryti yra didžiulės. Europoje to nėra. Nepaisant to, turiu pasakyti, kad jeigu atskirtume bendras investicijas, verslo investicijas ir gyventojų investicijas. Tai tai yra investicijos į statybą. Tai verslo investicijos padidėjo gana ženkliai ir pasiekė iki krizinį lygį, o investicijos į statybą, į statybas vis dar nesiekia krizės pradžios lygmens. Taigi bendros investicijos nepasiekė prieš krizinio lygio visiškai, bet E, firmų, produktyvių firmų investicijos, kitų tipų investicijos padidėjo gana smarkiai. Taigi reikia skirti tas bendras investicijas į sudedamasias dalis, kad suprastume, kas iš tikrųjų vyksta. Ir mes manome, kad mūsų politika, na tai faktas, netikėjimas, mūsų politika sumažino kapitalo kainą, paskolų prasme ar e, nusavybės kainos prasme, to jau palankiau dabar yra priimti tam tikrus investicijų sprendimus. Dėl trečio klausimo, dėl to, ką jūs minėjote, dėl OMT sprendimo ir pirmininko Dragi kalbos, kad prieš tai jis gavo pasiuntė vyriausybėms laiškus kažkokius, tai faktiškai netiesa. Jokių laiškų nebuvo siūsta jokiams vyriausybėms tuo metu, kurį jūs minėjote. Galbūt mm, galima galvoti apie kitą momentą, kitą epizodą, bet tai su tuo momentu, kurį jūs minėjote, ne, nesusiję. Dėl to tyrimo, kurio aš minėjau, dar paskelbsite. Aš tik tai reagavau tai, ką jūs perskaitėte. Dabar žaliųjų vardu Sven Gygold. Sveiki, pana Konstancijo. Linkime jums ir visiems kitiems linksmų Velykų. Pirmiausia, norėčiau, kad atsakytumėte ir panaudotumėte į galutinį Fabio Dimasi klausimą dėl to, ar esate pasirengę paskelbti tą minėtą tyrimą. Na, o dar norėčiau pasidaryti tokiamis mintimis su jumis ir paprašyti pasakyti jūsų nuomonę. 15 metų pabaigoje didelių vadovaujančių e, bankų vadovai paprašė ECB, kad būtų skirtingai traktuojami antrojo ramščio kapitalo reikalavimai e, ir Europos centrinis bankas laikėsi tokios praktikos kartu su kitais Europos priežiūros e, kitomis Europos priežos institucijomis ir tai buvo paversta pasiūlymais, kurie dabar yra Europos parlamente. Ir dėl to privalomi kapitalo reikalavimai 155 milijardų dydžio kapitalo reikalavimai paversti netokiais, ne, e, neprivalomais e, reikalavimais. Tokia priežiūros e, pakeitimai kelia visų įvairiausių e, asmenų susidomėjimą. Transparency International rekomenduoja, kad ECB paskelbtų e, visus protokolus apie sustikimus su suinteresuotomis šalimis. Ar jūs esate taikyti panašią praktiką? Ar galite E, sureaguoti į kitas rekomendacijas dėl skaidrumų, kurias teikia Transparency International organizacija. Būtų įdomu papunkčiui išgirsti jūsų atsakymus būtent e, į tą tyrimą, kurį minėjo Pervanš Perės ir Fabija Dimasi. Ačiū. Ačiū. Paskutinis klausimas, kurį minėjo ponas Dimasi, atsiprašau, kad pamiršau atsakyti. Mūsų atsakymas yra tas, jūs minėjote jį, tie dokumentai yra e, saugomi konfidencialumo nuostatų tarp klientų ir teisininkų. Ir jeigu mes netaikytume to konfidencialumo nu, principo, tai galėtume prašyti kitų teisininkų, kitų firmų e, nuomonių ir tuomet tas konfidencialumas būtų pažeista taip pat, tai tokia mano reakcija į jūsų klausimą. Dėl pono Gygoldo klausimo. Na, mes nieko nedarome dėl MDA klausimo ir gairių. Galiu priminti jums, kad tai buvo komunikato, kurį paskelbė komisija tam tikrų metų rezultatas. Ten buvo sakoma, kad, kad turime atskirti griežtai antrai e, ramsti kapitalų reikalavimams ir, tik, ir gairias. Ir komisija e, laikėsi tos interpretacijos Tai čia nebuvo mūsų pačių iniciatyva. Skirtingai nuo to, ką jūs minėjote, ką jūs pasakėte. Galbūt jūs nežinote apie tą komisijos dokumentą, bet iš tikrųjų galiu pasakyti jūs, jums. Tai buvo mums svarbus dokumentas ir pirmininkas Dragis jį minėjo vienoje savo spaudos konferencijų, atsakydamas tuo metu į vieną klausimų per tą spaudos konferenciją. Ir, kaip jūs minėjote, komunikatas, kurį paskelbė komisija ir patikė tą interpretaciją, e, vertino tai, ką padarė tais metais būtent Anglijos bankas. Ir buvo sakoma būtent Anglijos banko praktika. E, tai nėra tokia bloga praktika, kalbant apie minimalę paskirstintą sumą dividendų formą. Yra įvairių kriterijų, kurie ten yra, na, gana sudėtingi kapitalo reikalavimų srityje, kai yra nepakankamas pelnas, kad gali kilti pavojus banko kapitalui, tai tas paskirstimas pelno yra ribojamas. O 2015 metais buvo patikslinta, kad paskirstinų sumų lygmuo kylančių iš kapitalo reikalavimų pakilo iki tokio ligmens, kuris buvo didesnis negu e, tarptautiniu mastu. Ir to, tokia buvo mintis komisijos komunikate paskelbta. Ir e, Mes tuo vadovavomės ir tai buvo patvirtinta ir komisijos dabartinių pasiūlymų dėl kapitalo reikalavimų peržiūros. Tai tiek galiu pasakyti apie tai. Dėl Transparency International tai mes sureagavome tai, panas Kuri išvardyjo tuos dalykus, kur mes e, laikomės tų rekomendacijų. Aišku, mes esame atskaitingi šiam parlamentui Ir mm, jums puikiai žinoma mūsų politika, kad mūsų nepriklausomumo kontekste mes smarkiai per pastarosius du metus padidėjome skaidrumo lygmenį. Dėl sustikimų mes apie juos visų valdybos narių sustikimus skelbėme valdybos narių svetainėse. Taigi viskas yra skaidru ir vieša. Prieš suteikiant žodį poniai Kapel, prašau kolegų, kurie kalbės per antrąjį raundą, kalbėti ne ilgiau kaip po vieną minutę, kad tiltume į mums skirtą laiką. Taigi ir paskutinė pirmojo raundo kalbėtoja, NF vardu, ponia Barbara. Ačiū pirmininkė. Europos Centrinio banko vicepirmininkė. 16 metų, metų ataskaitė jūs mm, išsamei pristatote Europos centrinio banko programą, veiklos programą ir kalbate apie 860 milijardų e, per mėnesį. Jūs paskelbėte įdomią informaciją, pasakydami, kad jūs balanso sumą mažinsite. Todėl norėčiau paklausti, ar Europos centrinio bankė jūs norite iš tikrųjų sumažinti balanso sumą ir taip pat e, turint omenyje, kad gali ateityje susidaryti akcijų burbulai rinkoje. Ar jūs taip pat vertinate situaciją? Be to, valetoje buvo išreikšta nuomonė, kad Europos vertybinių popierių nauda yra neaiški. Ir taip pat norėčiau pasiteirauti apie abipusę bankų priklausomybę ir kaip jūs vertinate valstybės obligacijas. Iš tikrųjų, jūsų požiūris į į AMC yra priimtinas, tokio požiūrio laikosi ir federacinė vyriausybė, tačiau aš vis dėlto norėčiau pasiteirauti, kaip jūs vertinate situaciją Portugalijoje. Mūsų manimų šita situacija yra labai sudėtinga, kad tik buvo atkreiptas dėmesys, kad valstybės skola gali didėti ir dar labiau komplikuota tapti kai kurių bankų situacija. Ir galbūt e, turto valdymo bendrovę reikėtų kurti ir Portugalijoje. Um, uh... Dėkuoju. Jūsų pirmasis klausimas e, apie balansų ateities prognozes. Mes sprendimo dėl to nesame priėmę. ketinama ilgainiui palaipsniui mažinti uh, balansų skaičius. Išpirkimo da, trukmė da, visų, visų tų instrumentų, visų tų obligacijų, kurias mes esame įsigiję, da, yra skirtinga. Ir kai tik tai sueina da, išpirkimo terminas, tuomet ir maž, matysime, kad mažės ir balansė esančiantys skaičiai. Iki gruodžio mėnesio mes e, vykdysime pirkimo programą ir po to priimsime sprendimą dėl to, ar reikia ją tęsti. Ir e, vyksta normalus procesas, suprasinės procesas ir paprastai, kai mes nustojame supirkinėti turtą, natūraliai sumažėja balansė esantys skaičiai nes e, parduoti e, nesulaukiant išpirkimo termino, tai sumažintų, da, sumažintų obligacijų kainas ir padintų pajamingumą. Ir tai gali būti nėra reikalinga tuo metu. Ir sprendimą dėl to, tai galim, ar tai būtų reikalinga ar ne, galima bus pamatyti vėliau, o ne dabar. Ir uh, tie mažėjimai yra visiškai natūralūs. Dėl e, burbulų, apie kuriuos kalbėjote, nežinau iš tikrųjų, ką jūs turėjote e, galvoje, bet mes savo finansinio stabilumo apžvalgoje ir kitose da, dokumentuose esame jau sakę, kad mūsų e, galva nėra dabar rizikos, kad susidarys kokie nors burbulai. Ir da, da, mes stebime ir gyvenamojo turto da, rinką. Ir matome, kad kai kur tiesiog e, situacija rinkoje yra e, dinamiškesnė, aktyvesnė, bet ir tiek e, saugios obliga, obligacijos, nieko dar konkrečiai mes apie tai nežinome, nieko iš tikrųjų šiuo metu mums nebuvo pateiktas joks pasiūlymas šio klausimu, buvo atliktas tyrimas kuri atliko Europos Unijos banko patariamojo mokslo da, taryba. Bet ir tiek. Ir atsiprašau, komitetas da, Mūsų patarimasis komitetas pateikė da, tokį pasiūlymą, bet ten nėra numatyta dalytis atsakomybė. Taigi tai nėra iš tikrųjų tos saugios obligacijos. Ir tai ne, tas klausimas nei kiek nėra susijęs su Europos centriniu banku. Mes nesame padarę jokių pareiškimų to klausimu. Tai tiek. Gerai, dabar antrasis klausimo atsakymo ratas ir prašau uh, užduodant klausimą nekalbėti ilgiau nei po vieną minutę. Ir jūsų taip pat, ponė, prašau uh, atsakinėti trumpai. EPP Gabriel Mato. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbamasis e, Centrinio banko pirmininko pavaduotojau. Europos Centrinis bankas vadina labai svarbu, vadina svarbu vaidmenį tam, kad atsigautų mūsų ūkis ir ekonomika Europos Sąjungoje ir atskiriuose valstybės narėse. Ir mes matome, kad dabar, kai JAV pradeda keisti savo prekybos politiką ir kai daroma žala dėl breksito mūsų bendrai rinkai iškyla papildomos rizikos veiksnių. Ir bankas gali arba išlaikyti dabartinę palūkanų normą, arba gali ją netgi mažinti. Uh, Gal jūs galėtumėt mums pasakyti, kokie yra jūsų planai šiuo klausimu ir a, ypač gal galėtumėt pasaky, pasakyti kelis žodžius apie jūsų da, numatytą tvarkaraštį susijusius su paklūnų normomis. Toliau. bankai, kurie turi ne, neveiksnių paskolų. Gal jūs galėtumėte pateikti rekomendacijų valstybėms narėms, o gal jūs ketinate ką nors daryti, da, jau imtis kokių nors priemonių tam, kad sumažintumėte dėl jų keliamo nestabilumo. Labai trumpai jūs klausėte. Uh, ar mes ketiname keisti da, savo da, tradicinės da, pinigų politikos priemonės ir kada ketiname tai daryti. Šiuo metu ne, neturime jokių planų, mes, turim, mes vykdome dabar taikomą politiką, kuri yra tinkama ir mes esame jau sakę, kad mes tikimės, kad mūsų ekonomikos tendencijos ateityje atitiks mūsų numatytą scenarijų. Uh, bet e, mes ir tiek, mes nesame e, numatę da, tam tikrų laikų, ką nors keisti. Jei pasikeis e, da, duomenys, pasikeis situacija, tuomet be abejo mes pakoreguosime savo pinigų politikos priemonės. Ir tą patį galiu pasakyti ir apie pusantrų procento infliacijos rodiklį. Ir, ir dabartinis skaičius yra gal mažesnis, 0,7 procento. Bet e, mes taip pat matome, kad iš tikrųjų su naftos kainomis susijusi statistika turėjo tam įtakos. E, Airija ir Ispanija yra dvi sėkmės istorijos ir aš manau, kad kitos šalės galėtų elgtis panašiai ir be abejo būtų gerai, jei mes turėtume tokį kažkokį uh, E, pasiūlymą, kuris e, padėtų mums derinti sąlygas visose valstybės narėse. Dėkuoju SND frakcijos vardu Petro Perėja. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu queria, eh, em primeiro lugar, sublinhar o papel da política monetária. Norėčiau pakalbėti, kad labai svarbi Europos Centrinio banko monetarnė politika siekiant stabilizuoti eurozoną ir skatinti ekonomikos atsigavimą. Labai svarbu atsilaikyti spaudimui, kadangi pinigų politika yra labai svarbi. Turto pirkimo programa yra viena iš svarbių sudėtinė banko, veik, banko veiklos dalių kai kurios valstybės ne visiškai aktyviai dalyvauja šioje programoje. Vienos valstybės gali pirkti daug turto ir tai gali iškreipti eurozoną. Dėl e, nepelninkų paskolų. ar nereikėtų patikslinti valstybės pagalbos taisyklės, kad nacionaliniu lygmeniu būtų laikomasi daugmaž europinių standartų. At... Aš atsakysiu į jūsų klausimą anglų kalba. Dėl turto pirkimo programos. Iš tikrųjų nėra jokių skirtumų tarp valstybių narių yra nustatytas bendras limitas e, atsižvelgiant į skolos lygį. Yra tokių valstybių, kaip pavyzdžiui Portugalija, kurios ir praeitie 2010 metais tiesiog pateikė valstybinės obligacijas ir jos buvo superkamos ir vienas emitentas tas obligacijas e, leido. Taigi šita programa buvo įgyvendinama iki gruodžio mėnesį nu, ir tiesiog visą tą laikotarpį visais lygmeniais turtas buvo superkamas ir buvo siekiama, kad tas maksimalus lygis nebūtų e, viršytas. Jeigu pažvelgtume į kitas valstybės dalyvaujančias e, programoje, kaip ir Portugalija, iš tikrųjų buvo laikomasi to vadinamo turto limito. Dėl galimo harmonizavimo ES mastu Maltoje ekofino, neformalaus ekofino tarybos metu Dobrovski paaiškino, kad komisija dabar rengs strategiją siekiant NPL e, veiklą e, perkelti ant valstybių narių. Vaninkela. Kalbėsiu olandiškai. Transper Transparency International buvo nekarta paminėta. Taip pat buvo kalbama apie Europos centrinio banko e, e, skaidrumo prievolės laikymasi. Šiandien ryte, pavyzdžiui, girdėjome, kad Ukrainos banko vadovas atsistatydino, kadangi jis buvo pastoviai kritikuojamas dėl to, kad gali didėti valstybės skola. Tiesiog kaip bus reaguojama į šitą informaciją. Norėčiau paklausti, ar centrinių bankų kritika nėr, nekelia rizikos visai sistemai, kad Tuo labiau, kad šitą politiką vykdo nepriklausomas centrinis bankas. Kita vertus, krizės metu buvo mm, atliekama priežiūra, taip pat trejetas ėmėsi įvairiausių veiksmų, tačiau galbūt reikėtų, kad e, šitos institucijos nepriklausomumo lygis būtų didinamas. Kitas dalykas, norėčiau paklausti, ką Jūs vertinate apie JAV Baltųjų rūmų priimtus sprendimus pastaruoju metu. Trumpai. Iš tikrųjų, pinigų sąjungai svarbiausia, kad Centrinis bankas išliktų nepriklausomas kai žvelgime apie infliacijos raidą, kai žvelgime apie ekonomikos raidą, tikrai negalime paneigti, kad Europos centrinis bankas vykdė tokią pinigų politiką, kuri padėjo atsižvelgti į kylančius iššūkius. Ir aš savo pasisakymę kalbėjau apie tą mūsų sėkmingos veiklos rezultatą ir manau, kad mums pavyks normalizuoti situaciją Europoje visiškai. Europos centrinio banko nepriklausomumas yra svarbiausias ES veiklos aspektas. Ką nors keisti, aš manyčiau, nereikėtų. Kita vertus, mūsų uždaviniai, kuriuos mes vykdome, 127 straipsnio penktoje dalyje ES sutartyje buvo numatyta, kad priežiūra gali būti patikėta Europos centriniui bankui, centriniam bankui. 2003 metais ar 2004 metais, gerai nepamenu, mes paskelbėme tekstą, kuriame išsakome, išsakėme savo nuožiūrą, savo požiūrį į tai, kaip būtų, jeigu priežiūrą atliktų nacionaliniai bankai. Tiesiog aptarėme visus e, už ir prieš aspektus. Ir po krizės mes pamatėme, kad tos valstybės, kuris atskyrė priežiūrą nuo centrinių bankų, tiesiog vis dėlto jos gražino ją, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje iš tikrųjų priežiūros e, e, funkcijos turėjo būti sustiprintos ir tai yra istoriniai dalykai, istorinė patirtis, kuri vertė pasirinkti tokią veiklą. Bet to ES teisės aktoje, aktuose e, trejeto veikla arba sutartise yra numatyta tokia galimybė, taigi mes laikėmės tokios nuostatos. Junktinių Amerikos valstijų konkrečių jūsų minėtų teisės aktų nenorėčiau minėti, tačiau aš skaičiau žiniasklaidoje du Baltųjų rūmų atstovų pasisakymus ir jie šiek tiek mane suner, suner, suneramino. Suner SND vardu, SND vardu Catalin Ivan. Mulțumesc mult. Uh, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu rumunų kalbą, jeigu nieko prieš. Kaip esame matę pastaruoju metu, e, dabar registruojame stabilus ekonomikos augimas. Tuo pat metu galima turėti ir aukštą nedarbo lygį. matome, kad visos ECB priemonės e, padėjo pasiekti labai trapų ekonomikos augimą, tik tai palyginti su tais su laikotarpiu prieš krizę. Turiu klausimą susijusiu su ECB įgaliojimais. Palyginti su Amerikos federalinių rezervų banko įgaliojimais. Ar ECB nereikėtų papildomų užduočių išplėsti jos įgaliojimus, jo įgaliojimus susijusius su taip pat ir nedarbu, ekonomikos stabilumu ir augimu. Ne tik e, kalbėti apie kainų stabilumą. Nes finansinė sistema turi dirbti piliečiams. Jie turi e, teikti jiems paskolas, teikti finansavimą. Aš manau, kad reikėtų ECB įgaliojimus išplėsti. Tai turėtų būti svarbiausias e, aspektas. Na, trumpai, viskas yra sudartyje. Iš tiesų mes abejonių sutartimi nekeliame jokių. Tai yra valstybių narių parlamentų reikalas spręsti, kokia yra mūsų užduotis ir mes tada ją vykdome. Trumpas atsakymas greitas. Taigi, toliau EPP, paskutinis raundas, Tomas man. Prieš vieną mėnesį Europos centrinėme banke Frankfurte prie Maino mums teko pasikalbėti, tačiau liko neatsakytas vienas klausimas. Visos finansų rinkos veikia globaliai, yra tiesiogiai susijusios. Mes sakome, kad mūsų paskolų kreivė žemėja. Tiesiog reikėtų turėti omenyje kitus modelius. Ekspertai juk atliekia tam tikras prognozes, spręsdami klausimą, kas atsitiks, jeigu ir kaip mes reaguosime. O dabar, manau, atėjo metas tiesiog pasiekti, kad 2 procentų infliacijos tikslas taptų tvarus. Mes kalbame apie Europos centrinio banko e, vertinimo kakafoniją. Įvairiai vertinama banko veikla ir jeigu tie pasisakymai yra prieštaringi, tai labai sunku kalbėti apie tvarumą, apie pasitikėjimą, apie bendrą žinę, kurią mes išsiunčiame. Tačiau aš vis dėlto norėčiau, kad būtų suformuota labai aiški kryptis, aiškia linija, kad stiprėtų pasitikėjimas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykas. Svarbus dalykas yra patikimumas. Thank you very much. Labai ačiū už jūsų klausimą. Pirmiausia, Europoje vykdome nepriklausomą pinigų politiką ir mes nesiekėme e, JAV pavyzdžių ar federalinių palūkanų normų e, lygmenių. Yra buvę laikotarpių, kada palūkanų normos smakiai skiriasi JAV ir Europoje, nes kiekvienas centrinis bankas reaguoja į savo rinkos situaciją pagrindinė infliacija JAV padidėjo, todėl Federalinio rezervų bankas pradėjo didinti palūkanų normas. Taip kol kas nėra Europoje, todėl mūsų palūkanų normos ir skiriasi. Ir mūsų politikos pozicija yra kitokia. Taip ir turi būti, kiekviena šalis reaguoja į tuos iššūkius, kurie kyla jų jurisdikcijoje pagal jų turimus įgaliojimus. Ir tai yra gerai. Aš sakyčiau, kad nėra jokios kakofonijos ECB pozicijoje. Tai reikia pamatyti spaudos konferencijas, pradinius pareiškimus, kurie atspindi valdišosios tarybos poziciją apskritai, visos tarybos. Ir jeigu dabar mes skelbiame diskusijų protokolus taryboje, kiekvieną kartą, kai diskutuojame apie pinigų politiką, tai jeigu paskaitytumėte ta tas, to protokolus, pamatytumėte, kad e, suformuojame bendrą poziciją. Gali būti tam tikrų argumentų, niuansų, nuomonių skirtumų, bet bendra pozicija visada aiškiai pareiškiama, labai aiškiai tuose dokumentuose. Tiek pradedame pareiškime prieš kiekvieną spaudos konferenciją ir mūsų e, diskusijų protokoluose. Normalu, kad yra diskusijų, kuomet kalbame, teikiami įvairūs argumentai. Tačiau galiausiai suformuojama bendra pozicija, kuri yra e, nuosekli ir visiškai aiškiai išdėsta visose mūsų oficialiuose dokumentuose. Labai ačiū. Na ir paskutinis ponas Fernandės, socialistai ir demokratai frakcija. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pirmiausia ECB vicepirmininką. Turiu vieną klausimą tik tai. Norėčiau paminėti indėlių garantijų sistemą. Tai yra svarbus aspektas, kuriant bankų sąjungą. Taryboje vyksta techninio lygio diskusijos, kol kas politinės etapas dar nepasiektas. Parlamentas yra parengęs pranešimą, kuris siūlo keisti komisijos pasiūlymą ir pereiti nuo E, pilno draudimo modelio prie visiškai kitokio perdraudimo modelio, kur menkai numatome bendrą riziką. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar neigiamai žiūrite į diskusijų dėlsimą ir ką Jūs manote apie parlamento e, nuomonę? Ačiū. Mes paskelbsime savo oficialią nuomonę raštu dėl komisijos pasiūlymą. Ja esame paskelbę ir viskas ten pasakyta. Iš tiesų yra galutinė data, 24 metai, jeigu teisingai pamenu, kuomet turėtų būti jau turėtų garantuoti, veikti visiškai iki galo ta indėlių garantijų sistema. Viskas vyksta etapais iš tiesų. Ir mes esame pasakę, kad me, kaip yra ir JAF atveju, kur federalinė, federalinė sistema, mes norėtume, kad būtų kredito linija, kuri padėtų teikti papildomus išteklius, kurie po to būtų gražinami, kaip yra JAV. Ir kiti bruožai būtų numatyti. Taigi viskas yra pateikta mūsų viešoje nuomonėje ir mes ir laikomės to, ką esame parašė. Todėl aš pozityviai ir minėjau savo išginėje kalboje. Tai mes su, su dideliu sustumėjimu sekame diskusiją Europos parlamente taip pat ir lauksime galutinio tarybos sprendimo. Mes nuo pat pradžių sakėme, kai buvo, kai iškilo Bankų sąjungos e, idėja, kad reikia e, tam tikro atsvaro, tai yra problemų sprendimo mechanizmo ir indėlių garantijos sistemos. Ir mes tos pozicijos laikomės ir toliau. Labai ačiū. Jeigu nieko prieš, dar vienas klausimas. Gal dar tris minutės galite pasilikti. Ponas Desantos prašo dar žodžio ir po to baigiame. E, meu caro viceprezidente, estimado amigo. Ačiū pirmininkė ir vicepirmininkė. Turiu keletą klausimų, kuriuos noriu Jums užduoti, tačiau turiu nedaug laiko. Tai pratesu tai, ką sakė panas Fernandes dėl indėlių draudimo sistemos. Europoje vis viešoji nuomonė stebisi iš tikrųjų, kodėl taip sunku steigti tą trečiąjį bankų sąjungos ramstį. Klausimas yra toks, aš suprantu jūsų, kad jūs aiškiai ginate šią priemonę. Kokios yra didžiausios kliūtis e, siekiant sukurti tą trečiąją trečiai ramstį. Ir ar jums neatrodo, kad tai būtent mums leistų garantuoti finansinį stabilumą? Jeigu taip yra, tai kodėl ne, nėra to pažanga šiek tiek greitesnė? Ne, man, ne man čia spėlioti, kod, dėl kokių priežasčių valstybių narių pozicijos skiriasi. Diskusija, e, kuri vyksta, yra susijusi su tuo, kas yra rizikos pasidalimas ir kas yra rizikos mažinimas. Tie du dalykai, tos diskusijos vyksta lygiai rečiai, o bankų sąjungos kūrimo užbaigimas reikalauja, kad būtų indėlių draudimo sistema. Aš nekartosiu argumentų, dėl ko taip yra. Tiesiog papildysiu visą tai vienu elementu, kuris yra svarbus. Indėlių garantijos sistema yra svarbi kaip pasitikėjimo kūrimo priemonė. Ne dėl to, kad mes laukiame, jog bankai žlugs, kuomet reikės e, išmokėti ten skolas ir panašiai. To neatsitiko net krizės metu. Tai nėra e, labiausiai rūpimas dalykas. Labiausiai svarbiausia yra pasitikėjimas kūrimas, pasitikėjimas indėliais ir pasitikėjimas valiuta Taip pat svarbu kovoti su neteisingais rinkos, e, e, neteisingomis rinkos nuomonėmis dėl redenominacijos pavojaus. Pasitikėjimo kūrimas yra svarbus ir kapitalo rinkų sąjungai, nes viena iš kliučių visiškai tai kapitalo rinkų e, funkcionavimui, dėl to, dėl, dėl baimės susijusios su vertimių popierių pirkimu būtent yra susijęs su redenominavimo rizika. Taigi visą tai prisideda prie stabilumo ir finansų rinko gilimo, gilinimo. Labai ačiū, ponė vicepirmininkė. Noriu padėkoti mūsų visų vardų už tai, kad pradedate su mumis beveik dvi valandas ir padėjote mums suprasti, kokia yra situacija. E, linkime Jums kuo geriausios kloties, ačiū Jums už dalyvavimą mūsų posėdėje, už gerus atsakymus ir puikia disciplina. Dabar perduosiu žodį ponui Zimanui, kuris pratęs mūsų darbą nuo penktojo darbo tvarkos klausimo. Thank you. Right. Okay, dear talks, we go on with... Na kągi, mėly bičiuliai, galime perėti prie penkto darbo atvarkės punkto, tai yra prie ES 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto mūsų pranešėjas, Resikridas Murisan. Uh, Jis jau yra atvykęs, jis dalyvaus mūsų posėdėje ir papasakos mums apie tai, kaip yra renkiamas biudžetas. Mes klausysime e, biudžeto komiteto atstovus ir e, po to leisime e, mūsų komiteto nariams pasisakyti šiuo klausimu. Biudžeto komiteto pranešėjų pirmiausia bus suteiktos penkios minutės, po to įkon komiteto pranešėjai Jis, da, jei jis būtų dabar su mumis galėtų taip pat penkias minutės pasisakyti. Nils Tobalis, šešėlinės pranešėjas, kol kas vienintelis paskirtas šešėlinės pranešėjas. Todėl pirmiausia, suteikiu penkioms minutėms žodį biudžeto komiteto pranešėjui Zikridui Miresanui. Dėkoju, ponė Pirmininkė, aš dėkoju jums, kolegos, už tai, kad jūs pritarėte mano paskirimui ir aš galiu pasakyti, kad šiandien aš pradėjau lankytis atsakinguose komitet, komitetuose, norėdamas jiems pristatyti savo 2018 metų biudžeto prioritetus ir tam, kad taip pat sužinočiau kolegų nuomonę apie tai, kokie turėtų būbūti jų kompetencijai patikėtų sektorių prioritetai. Aš esu da, ma, pakaitinis įkon komiteto narys ir todėl man naitin malonu dalyvauti šiame posėdėje. Aš jau pare, aš rengiu pranešimą dėl, parengiau dokumentą, uh, dėl 2018 metų biudžeto gairių ir jam buvo pritarta didelė balsų persvara kovo mėnesį plenarime posėdėje Strasbūrė. Ir aš tame dokumente pasakiau, kad pirmasis mūsų prioritetas turėtų būti augimas ir darbo vietos ir antras svarbus politinės prioritetas turėtų būti piliečių saugumas. Pirmasis prioritetas - užimtumas ir augimas. Aš e, noriu būtent šią temą iškelti kaip prioritetinę, derengia 2018 metų biudžete, todėl kad labai labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų nepamiršta ir ekonominė situacija. Praeitie mes visas lėšas skiriame tam, kad įveiktume migracijos krizę. Bet juk dar, mes dar turime nemažai ekonominių problemų. Todėl mes turime daugiau lėšų skirti ekonomikai, turime e, surasti lėšų reikalingoms investicijoms. Ir būtent todėl aš ir noriu pasakyti, kad mes turime išnaudoti visas turimas uh, lėšas tam, kad investuotume ir struktūrą, inovacijas, ir nauja, mažas ir vidutinės įmonės. Todėl aš manau, kad reikia parengti COSME programą, Horizontą 2020, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, jaunimo užimtumo iniciatyvą, nes aš žinau, kad ta iniciatyva daugam rūpi šiame komitete ir aš norėčiau, kad kitų metų biudžete būtent šioms programos būtų skirta daugiau lėšų. Ir aš pritariu ir anksčiau įkon komiteto narių išsakytai nuomoniai, uh, pagal kurią ES biudžetas turėtų svariu prisidėti prie to, kad būtų gyventinami Europos semestro prioritetai. Antrasis prioritetas saugumas. Jūs žinote, kad mes turime neįtin daug finansinių lėšų ir todėl turime galvoti apie tai, kaip galėtume pasiekti kuo geresnių rezultatų investuodami savo turimas lėšas. Tai reiškia, kad mes turėtume tikrai suteikti daugiau da, uh, uh, įgaliojimų Europolui, uh, Eurojustui, EASai ir kitiems vidaus reikalų ir saugumo srityje veikėjams. EFSI. Toliau. Jums yra žinoma, kad naujoji, nauja, antrasis etapas turi prasidėti 2018 metų Liepos mėnesį. Ir jūs žinote, kad komisija siūlo skirti jaunimo garantijai 1,1 milijardą ir tos lėšos turėtų būti atkeliauti iš E, tos lėšos turėtų susidaryti perskirstant jau turimas lėšas, pavyzdžiui, 100 milijonų paėmant iš Europos infrastruktūros priemonės, 450 milijonų iš uždirbtų e, e, lėšų. Ir mes galvojame, kad 650 turi. Uh, būti panaudota iš, ne, iš maržos, kuri numatyta EFC e, dognatė finansinėje programoje 450 iš kitų įplaukų. 1,9 e, milijardai du tai turi būti skirti EFC 2018 metais. Ir 2018 metais įsipareigojame pagal EFSI turi sudaryti 1,5 e, milijardo. Toliau mums taip pat reikės užtikrinti, kad būtų rastos lėšos ir kelioms kitoms programoms. Trečia, trys agentūros, kurios uh, uh, e, užsima jums patikėtais klausimais. Mes turime pabrėžti, kad šios agentūros uh, nėra visiškai finansuojamas Europos Sąjungos biudžeto. Uh, nacionalinės institucijos uh, dalyvauja bendrafinansavimo schemoje ir iš dalies uh, šio agentūrų veikla yra finansuojama iš jų surinkamų mokesčių. Uh, ir iš ES biudžeto įmokos. Taigi da, šių agentūrų išlaidos nėra padengiamos visiškai iš, iš ES biudžeto. Ir tai rytina pasakytina apie bankininkystės valdybą, kuri turės būti perkelta iš Junktinės karalystės. Uh, Po breksito jau minėjau, kad šios agentūros veiklą finansuoja e, ir valstybės narės ir yra finansuojama iš įvairių mokesčių. Ir mums reikia atsižvelgti į šios e, agentūros perkelimo e, sąnaudas ir be abejo visų jų neturėsime mes padengti iš, iš ES biudžeto. Turėsime dar palaukti ir. Uh, pažiūrėti, koks bus taikomas prieinamasis laikotarpis ir tuomet mes turėsime geresnį supratimą apie tai, kiek kainuos mums perkelti šią valdybą iš Londono į kokią nors kitą šalį. Dar vienas dalykas, pirminkė, apie baudžių bandomuosius projektus, porą žodžių norėčiau pasakyti. Uh, Man tikrai būtų kur kas lengviau dirbti, jei kolegos nepateiktų daug pasiūlymų dėl šių bandomųjų projektų. Bet tokių pasiūlymų yra vis dėlto labai daug, todėl galime, o galime finansuoti tik kelis. Į galutinį paketą mes galėsime traukti tik tai tuos projektus, kurios e, pirmiausia įvertins e, Europos komisija. Taigi, kolegos, jie jūs ketinate pateikti pasiūlymą dėl bandomojo projekto. Uh, jūs pirmiausia turite pateikti pasiūlymą komisijai. Ir tą galima padaryti iki gegužės trečios dienos, tam, kad komisija atliktų šankstinį vertinimą. Po to tie projektai, kurie bus teigiamai įvertinti komisijos, tai yra jie, jiems bus suteikta arba a, suteiktas arba a, A arba B vertinimas, tuomet mes galėsime kalbėti apie tai, ar galėtume įtraukti tuos projektus į savo pasiūlymą juos finansuoti. Tai tiek, ponė pirmininkė. Ir iš tikrųjų, šiandien žengėmės tik pirmasis žingsnis mūsų tolesnio bendradarbiavimo link rengiant 2018 metų biudžetą. Dėkuoju. Kadangi nėra kitų komidatų, bet vis dėlto Aldė pirmą kartą kalbės e, pirmoji diskusijų raundė. Po to mes pesim prie spontaniškų pasisakymų. Torvalds. Dabar diskusijos vyksta komitetuose ir pakomitečiuose parlamente. Jūs galite pasakyti, kad daug minčių yra išsakoma tą pačią kryptimį, kai kalbame apie 18 metų biudžetą, kai kalbame apie tai, kas mūsų laukia. Muresan, kad tik paminėjo prioritetą, tai yra augimas ir užimtumas skatinimas. Iš tikrųjų mes visi panašiai mąstome ir puikiai suprantame, kad didžiulė investicijų spraga išlieka. Mes puikiai žinome, kad Europos parlamentas turi puikių galimybių padėti sumažinti šitą spragą dviem gal trim milimetrais galvojant apie tas mylės, kurias reikia užpildyti. Išvykstančių diskusijų apie FC, FC1 ir FC2 žinome, kad FC pirm, pirmojo projekto metu buvo mm, atliekos iš vis, buvo pasiekti kiti tikslai, kuriuos buvo išsikėlusi komisija. Tiesiog nenorėčiau komentuoti, bet pasakysiu, kad Europos institucijų mūsų priimtas pakankamai naivus sprendimas dėl to, kad EFSA finansavimas turėtų būti anonimiškas. Visi keturi nariai tiesiog negalėjo susitarti dėl projektų ir tiesiog suteikė ECB darybose veto teisę. Žinome, kad FC viena dalis buvo puikiai suorganizuota ir EFSA biudžeto lėšų nustatymas asignavimų teikimas laikotarpių pradžioje buvo visiškai sėkminga operacija. Bent jau trumpajam laikotarpiu buvo užtikrintos lėšos. Dabar, dabar e, informacijų technologijų Europos priemonę reikia aprūpinti pakankamu finansavimu, tai yra pakankamai sutinkas klausimas mums visiems. Uh, Mes puikiai suprantame, kad tai yra satelitinis biudžetas pagal jo struktūrą ir pasirinkimo laisvė yra vis labiau varžoma. Mes jos turime vis mažiau tiesiog palidovai skraido aplink mus ir mes negalime jų sukontroliuoti. Visada mes prašome, kad būtų gražintos lėšos Horizontas 2020 programai įgyvendinti. Tačiau šitas reikalavimas yra, šiam reikalavimu pritarė valstybės narės, kadangi jos taip pat galėtų skirti lėšų, jeigu galės kanos nugvelbti iš ES biudžeto. Horizontas 2020 kaip programa buvo labai sėkminga Žinoma, struktūrinių problemų iškilo. Aš manyčiau, kad mes iš esmės e, susitarsime dėl biudžeto apskritai. Nils and the catch the eye first. SND koordinatorė Peres. Na, aš kalbėsiu labiau kaip šešėlinė pranešėja būtų gerai laikytis e, frakcijoms e, pasisakymų skiriamas tvarkos. Ačiū Jums už pateiktus pasiūlymus. Už... Na, jeigu frakcija nominuos žmonės, aš melai suteiksiu jiems žodį pagal tą tvarką, sako pirmininkas. Na, nieko. Taigi, dėkoju kolegai už tai, kad jis pabrėžė užimtumą ir augimo e, aspektus. Reikia reikia toliau dirbti pagal rinkų reklamą, tai svarbus elementas, jūs sakėte, kad e, sprendimas yra e, diskutuoti tarp pranešėjų ir mes e, galbūt tai reikės šalti kalbant apie sąjungos biudžetą. Aš norėčiau klasiškai grįžti prie trijų punktų. Tai yra svarbus mūsų komitetui kalbant apie biudžetą. Jūs minėjote konkrečią e, bankinės institucijos situaciją. Taip, mes esame apie tai kalbėję jau pernai, klausdami, ar agentūros e, biudžete numatyta ateities sprendimų kaina. Ir reikia pakartoti, kad agentūros valdysenos prasme E, šio sprendimo reikia netidėlioti iki proceso pabaigos ir kita vertus reikia laikytis agentūros finansavimo taisyklių, tačiau e, aš suprantu, kodėl jūs pabrėžėte įvairios agentūros finansavimo aspektus, tačiau jų nereikia naudoti kaip priemonės kad būtų galima grįžta prie agentūros biudžeto ligmens. Gero funkcionavimo klausimas yra pats svarbiausias. Ir paskutinis dalykas. Nereikia atverti vėl Pandoros skrynios. Kalbant apie finansinių paslaugų sferą. Finance Watch organizacija yra iškėlus šios klausimus, todėl e, tokių struktūrų kaip Finance Watch darbas, man atrodo, yra būtina siekiant įvairių pozicijų pusiausvyros ir e, renkti subalansuotus teisės aktus. Danke, Pervanche. Ačiū per vanš, toliau Alfred. Yes, I, I just would like to ask. Ten norėčiau paklausti pranešėjo dėl to, ką jis sakė labai įdomaus, dėl bandomųjų projektų. Ar jūsų nuomonė būtų įmanoma atlikti tam tikrą vertinimą, kokį nors vertinimą dėl to, kaip bandomieji projektai, kurie yra atsiradę parlamente, kaip jie buvo plėtojami nes e, visi žinome, ką mes esame patys padarę ar pasiūlę, bet ar negalėtume gauti tam tikros apibendrinimo dėl to, kas buvo dirbama bėgant metams, nes tuomet geriau suprastame, kaip, kaip siūlyti prasmingus dalykus mums ir komisijai ir visiems narėms, teikti tokius pasiūlymus, kad jie nu, būtų svarus ir būtų vykdomi teisingai. Toliau Sven. Visada kyla pagunda, kai, kyla, kai būna diskusijos tarp ekonomikos ir biudžeto komitetų, elgtis kaip visada. Ir dabar, kai iškilo breksito šmėkla, tas, tas, ta pagunda yra dar didesnė. Galbūt galima abejoti, ar biudžeto struktūra atitinka jau dabar 20 metų tikslus. Mes vis dar išleidžiame daug pinigų dalykams, kurie neduoda gerų rezultatų. Kai kalbame apie stabilumą, kovą su skurdu, ekonominį vystimąsi. Ir jeigu yra atsiranda kokia spraga, tai, tai yra proga pergalvoti iš naujo, nustatyti teisingus prioritetus. Aš manau, kad čia diskusija bus didelė ir labai sunku rinkėjams paaiškinti, kad tiek daug pinigų skiriame nedarniai ūkininkavimui, o neinvestuojame į darnų, darnes rytis nukreiptas ateičiai. Kai dėl mūsų pačių prioritetų, tai manau turime būti atsargis, atsargus. E, kaip panaudoti, panaudoti šio momentu, kad būtų dirbama efektyviau, kai kalbama apie rinkų sąjungą ir apie riziko ribojančią priežiūrą. Na ir paskutinis dalykas su Eurostatu ir kitais teisės aktų leidėjais e, diskutuojame apie naują ateities teisinę programą. Parlamentas išvardėjo čia visą prioritetų sąrašą ir skiriant stant biudžetą reikėtų pagalvoti, ar tie prioritetai, dėl kurių anksčiau nubalsavome, ar jų laikosi Eurostatas. Atsiprašau, ir dar vienas dalykas. Daug dirbame ties fiskalinio bendradarbiavimo klausimu. Ir kūrė tyrimą į komitetą, matome, kad yra problemų tarp nacionalinių teisės saugos e, atstovų. Jeigu galima kažką padaryti su šiuo biudžetu, kad padėtume teisės saugos institucijoms geriau dirbti, ypač mokesčių institucijoms, geriau bendradarbiauti Europoje tai būtų gera investicija iš ES biudžeto. Ačiū. Ačiū Sven. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti šioje diskusijoje? Atrodo ne. Tuomet žodis pranešėjai vėl. Dėkuoju. Pirmiausias reaguosiu tai, ką sakė Aldė frakcijos narys ponas Tovals. Uh, EFSI be abejo reikia dar pagerinti, patobulinti ir e, to mes ir siekiame, e, ypač šiuo metu, kai galvojame apie antros kartos EFSI. Tai, ką sakė Eva apie, e, ir ką Pervanš Bereš sakė apie agentūras, aš viską pasižymėjau. Be abejo, Kai kalbame apie Brexitą, suprantame, kad ko gero dar kitais metais Junktinė karalystė nebus išstojus. Taigi, to, todėl poveikis kitų metų biudžetui turėtų, neturėtų būti didelės, nes Junktinė karalystė turės laikytis visų prisimtų įsipareigojimų. Bet e, suprantame kartu, kad jei paaiškės, kad Junktinė karalystė traukiantis e, iš ES, tai yra ir kad dėl to reikės perkelti e, Europos bankistystės e, valdybą ar Europos vaisto agentūrą, pažiūrėjau, tuomet mes turėsime apie tai pagalvoti. Bandomieji projektai. Kiekvienais metais Europos komisija viešai skelbia vertinimų bandomųjų projektų sąrašą. Ir aš žinau, kad mes visuomet norime, kad teigiamai būtų vertinti e, mūsų pateikti pasiūlymai, bet uh, Mes negalime žinoti visko, kas vyksta Europos komisijoje. Ir aš, papraš... ir aš noriu paprašyti komisijos gal atsiųsti mums uh, informaciją apie tos vert... atliekamus vertinimus. Nors uh, tokia informacija yra skelbiama viešai internetu. Jūs galite ją rasti Europos komisijos tinklapyje. Sven Gigold. Labai trumpai, Svenai. Uh, Aš sakiau, kad e, mums reikalingos investicijų infrastruktūra ir inovacijas, nes tai yra tie dalykai, kurie stiprina mūsų ūkį, tai padeda jam e, tapti atsparesniam krizėms ir todėl turime pirmenybę skirti būtent šiems dalykams formuodami biudžetą. Kuo geresnė bus mūsų e, e, infrastruktūra, kuo geriau investuosime į naujoves, tuo daugiau augim, tuo geresnius augimo rodiklius pasieksime, tuo daugiau darbo vietų sukursime ilgalaikėje perspektyvoje ir tu kalbėjai apie tai, kad mes turėtume visą dėmesį skirti politikai, kuri yra orientuota į ateitį. Ir aš be abejo visiškai tau pritariu. Ir pritariu tam, kad tu taip pat sakėjai apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, apie tai, kad reikėtų toliau gerinti uh, eizės veiksmingumą įvairių agentūrų veiksmingumą. Dėkuoju kolegoms. Ačiū Zikvit. Kaip toliau veiksime neaišku, terminai dar neaišku. Neaiškus komisija yra numačiusi gegužės 24-ąją pateikti biudžeto projektą. Šeštasis klausimas tai yra Europos uh, obligacijos, padengtos obliga, obligacijos. Ekon komitete numatyta diskusija apie cover bonds. Šiuo klausimu įvyko tam tikrų pokyčių, buvo pradėtos viešosios konsultacijos dėl europinio masto padengtųjų obligacijų. Uh, 15 metais prasidėjo šitos konsultacijos. EBA taip pat labai aktyviai dirba šioje srityje. Pranešėjas ir du šešėliniai pranešėjai susi, susitiko du kartus su šešėliniais pranešėjais. Lūkė, dvi, septynės minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Jūs iš tikrųjų gavote mano pranešimo tekstą, aš tik tai papildysiu jo nuostatas ir tą priedą pristatysiu, pasakydamas, ką aš galvoju ir ką rekomenduoju parlamentui. Pirmas punktas. Čia yra kalbama apie tai, kad padengtų obligacijų rinka labai gerai veikia, minimaliai ES mastu reguliuojant ir šita rinka labai gerai susitvarkė su e, krize. Yra tam tikrų tradicinių valstybių, tradicinių rinkų, kurios tiesiog padengtasias obligacijas uh, E, kuria ir valdo ir plėtoja jau šimtmečius. Ir ES mastu, ir trečiosios šalyse platina šitas obligacijas šiuose rinkose yra sukurti nacionaliniai įstatymai ir tie įstatymai tiesiog yra įtiekti į nacionalinę bankroto teisę ir yra e, sukurtas tam tikras heterogeniškumas siekiant e, numatyti garantijas, platinant padengtasias obligacijas ir šitas heterogeniškumas yra labai vertinamas investuotojų. Iš tikrųjų, šita rinka nėra labai fragmentuota ir uh, dažnai šitos obligacijos yra pla, obligacijos platinamos ne tik vienos valstybės, bet ir kelių valstybių mastu. Ką būtų galima ES mastu reglamentuoti? yra padengtosios obligacijos, jomis sėkmingai finansuojami įvairūs projektai, tai labai sėkmingai veikiantis finansinis instrumentas arba priemonė ir finansų rinkos teisėkuroje padengtųjų obligacijų koncepcija e, sulaukia tam tikrų palankių vertinimų Ir e, šitos obligacijos yra vertinamas kaip pirmo lygio likvidumo turtas. Ir trečia, CRR kontekste tai yra palankios rizikos investiciniai mm, produktai. ES mastu kol kas nebuvo pateikta labai tikra padengtųjų obligacijų apibrieštis. Ir tai reiškia, kad pradėta mąstyti vis labiau, ką dar būtų galima finansuoti padengtosiomis obligacijomis, valstybės paskolos yra papildomai yra įtraukiamos, yra numatyti ir kiti produktai, pavyzdžiui, numatyta skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms e, kreditus, taip pat kredituoti infrastruktū, e, finansuoti infrastruktūros projektus ir vartotojų kreditus skirti e, apriepti padengtosiomis obligacijomis. Taigi, kaip uh, Uh, užstatas arba kaip garantijos padegtos obligacijos yra patikimesnės. Ir reiškia, tos tų obligacijų vartojimas gali būti išplėstas. Mes manome, kad reikėtų papildomai reglamentuoti šitą sritį, jeigu nekiltų kokiu nors sisteminių rizikos veiksnių. Taigi aš manyčiau, kad ES teisėkūra turėtų kurti pagrindinės sąlygas naudoti padengtasias obligacijas, tačiau reikėtų numatyti konkrečius kriterijus, kurie remtųsi pagrindiniu principu, kad pagrindinės teisės nuostatos turėtų būti kuriamos valstybėse narėse, atsižvelgiant į galiojančią bankroto teisę kitos verslo arba valstybės aukštos rizikos veiklos e, finansavimas. Aš manyčiau, kad pirmiausia reikėtų perkelti institucinį padengtųjų obligacijų e, pagrindą, perkelti į kitą obligacijų kitos kategorijos lygmenį ir galbūt tai galėtų jau tapti Europos obligacijomis, obligacijų banknotais ir taip būtų atskirtos, atskirtas užtikrinimo turtas ir tada būtų galima šitą priemonę perkelti finansuojant mažas vidinės įmonės, E, finansuojant infrastruktūros projektus, tačiau toms Europos obligacijoms jau būtų numatytos kitos taisyklės, priešingai negu padengtosios obligacijos, kadangi čia mes susidurtume su didesnė rizika. Iš savo pranešime e, pateikiu keletą pavyzdžių. Tiesiog norėčiau dar pasakyti, kad šalia įvairiausių turto rūšių, už, kaip užtikrinimo turto, yra numatyti ir tam tikri papildomi turto, papildomas turto rūšys Ir labai svarbu tą e, užtikrinimo turtą numatyti, kad jis galėtų būti e, panaudojamas, tačiau kita vertus emitentas visada turėtų e, kontroliuoti, kada turto išpirkimo laikas pasibaigia. Labai svarbu, kad neatsirastų kokiu nors papildomų sisteminių uh, įsipareigojimų, kuriuos labai sunkiai galėtume įvykdyti. Todėl aš pateikiau šiuos pasiūlymus. Ačiū. Šešėlinis pranešėjas Zikvit Murza. Rozatį įgaliojimu. Ačiū pirmininkė kolega Darijus Razatė, kuris yra PP šiandien pranešėjas, negalėjo šiandien atvykti ir paprašė pristatyti jo nuomonę. Pirmiausia, noriu padėkoti Berntui Lūkė už jo parinktą pranešimą. Panas Rosati pritarė bendram vertinimui ir pagrindiniams pranešimo išvadoms, kaip jas išdėsto Bernt Lūkė. Tai yra labai svarbus pranešimas dėl Europos e, padengtųjų obligacijų sistemos, nes ne, padengtosios obligacijos yra antra pagal klasę, verti, antras e, vertybinių popierių tipas ir svarbus kredito institucijoms ir suvaidina svarbą vaidmenį remiant ilgalaikius e, ekonomikos augimo tikslus. Ponas Rozati pritarė tam, kad Europos finansiniam reglamente reikia teikti pirmenybę šiam, šiems vertybinėms popieriams, nes jie yra geros kokybės turtas ir jų rezultatai geri buvo ir krizės metu. Nors padengtinos obligacijos nėra naujas produktas, jos neturi universalios apibriešties Dabar e, jis valdomas per įvairius teisės aktus ir e, valstybių narių įvairios sistemos gana nemenkai skiriasi, taip pat ir jų priežiūra. Na, o dabar mes svarstame, ar pateisnama būtų toliau integruoti nacionalinės rinkas. Tų, tokių vertybinių popierių todėl mūsų frakcija džiaugiasi, kad aptarėme šią temą būtent šiame iniciatyvos pranešime prieš tol, kol komisija pateiks e, pasiūlymą. Tikiuosi prisidėti prie teksto rengimo dėl lankstumo ir standartizavimo. Mes taip pat pasakome už stabilę ir e, perspektyvę padengtų obligacijų rinką. Mes tikimės, kad standartizavimas padės pagerinti minimalią kredito kokybę ir sukurs vienodas žaidimo sąlygas. Taip pat norime pabrėžti, kad suderinimas turėtų būti pagristas esamą sistemą ir turi laikytis nacionalinių specifinių aspektų. Europos padengtų obligacijų sistema turėtų būti rodiklis, pagal kurį, kurį galėtų e, orientuotis e, kylančios, atsirandančios naujos rinkos. Kai dėl paties pranešimo, ponas Rozati pritarė principiniam požiūriui, kurį mini e, pranešėjas, būtina numatyti gairias, nepakertant nacionalinių esamų standartų. Mes pritarėme pranešėjų, kad svarbi yra ir EBA rekomendacija dėl rinkos standartų ir e, stiprių rinkos iniciatyvų, tačiau matome ir sričių, kurias konkrečiau e, reikėtų apibriežti ir aš norėčiau paminėti pridėlį ištikrinimo e, priemonių naudojimą. Na ir pagaliausia, tam, kad pagerintume e, padengtų obligacijų atsparumą, reikia daugiau dėmesio skirti teisiniam mažmeninių investuotojų e, užtikrinimai. Ačiū. Ačiū SND vardu. Ačiū, aš noriu padėkoti mūsų pranešėjai, kuris pristatė labai gerą pranešimą. Ir jis taip pat e, surengė naudingų ir e, parengiamųjų posėdžių. Kaip buvo sakyta, padengtosios obligacijos jau yra įrodžiusios, kad yra vertinga priemonė. Jis e, suteikia tvirtus metodus gauti kapitalų ir jais prikiavame pakankamai skaidriai. Tai daroma ir nacionalinėse rinkose, pavyzdžiui, Danijoje ir Vokietijoje, tai yra laikoma labai svarbia priemonė, investicinė priemonė. Taigi, e, e, reikia, dėl, dėl pasiūlymo reguliuoti šias obligacijas Europos lygmenių, tai reikia pasiremti, galima pasiremti e, viena nuomonė, Bert Lenz, žinomų specialisto nuomonė jeigu niekas nesugeda, tai ką taisyti, kam taisyti. Taigi komisija, kad komisija renktų direktyvą, kad būtų reguliuojamas šios obligacijos Europos lygmenio. Na, būtų nesuvokiama, kad nebūtų erdvės Europos kapitalų rinkoje. Kapitalų rinkų sąjunga neturi būti be e, ribų ir neturi būti taikoma visiems vienodai, tačiau negali būti rinklių spragų pačioje struktūroje. O tai būtų, jeigu būtų įtrauktos nepadengtosios obligacijos. Antra, aš manau, kad įvairios pusės suinteresuotos tokia direktyva, kuri įkurtų Europos tapatumą padengtų obligacijų srityje. Jeigu tinkamai pripažįstama nacionalinė praktika, kuri yra davusi gerų rezultatų. Tai išaiškėjo iš konsultacijų, kurias vykdė komisija ir tai atsispindi ir posėdžius e, su suinteresuotomis pusės, pusė, pusėmis, kurios surengė pranešėjas ir aš, kur esu dalyvavęs trečią. Europos direktyva būtų naudinga e, valstybės narėms, kurios neturi padengtų obligacijų rinkos arba kur tokių obligacijų išleidžiama nedaug. Tokios šalis turėtų šabloną, kaip įkurti reguliavimo ir propagavimo iniciatyvas. Tačiau, nors einama gerų kelių, reikia e, turėti galvoje tam tikrus apribojimus ir, ir reikia būti atsargiems. Pirma, direktyva turėtų būti lengvas toks prisilietimas, neturėtų matyti per daug detalių taikomų įvairiose rinkose. Visi atrodo sutinka, kad turi būti požiūris pagristas principais, kaip sakė pranešėjas, aš tam pritariu. Taip pat pasakyta, kad reikia siekti ne neatskiesti tos patenktosios obligacijos ženklo. Apibrėžimas turi būti e, aiškus ir turi ne, nepakengti esamiems ir ateities emisijoms. Taip pat įdomus klausimas yra, koks turtas turėtų būti naudomas užtikrinti padengtasias obligacijas. Ar tai gali būti būsto paskolos, ar būsto paskolos ir vyriausybė obligacijos, ar taip pat jos gali apimti ir mažų ir vidutinių e, įmonių emisijas. Šie dalykai aptarti e, pranešimo projekte. Dėl kai kurių techninių aspektų e, dar būčiau atsargus ir norėčiau daugiau pasklausyti interesuoto pusę. Aš nesu įstikinęs, pavyzdžiui, kad siūlymas įvesti naują priemonę lygiai rečiai padengtų obligacijų tai ir pavadinti Europos padengtuoju vekseliu. Nežinau, ar čia šis pasiūlymas tinka ar numatyti griežtą terminų struktūrą reikia, kaip atrodo mano pranešėjas. Apskritai, manau, kad turime gerą pagrindą tolesniai analizai ir diskusijai. Dar kartą sveikinu pranešėją ir lauksim projekto rengimo užbaigimo ateityje. Dank, Alfred. Ačiū, Alfredai. Juvenhuizen turėtų kalbėti Alde vardu, jo nėra. Miguel Viegas, Gue, turėtų atstovauti, jo taip pat nėra. Sven Gigold, žaliųjų vardu. Danke, Herr Vorsitzender. Um, first of all, uh, thank... Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjų už tai, kad äh, jis tikrai stengiasi atsižvelgti visų nuomonę. Uh, taip stengiasi elgtis, kai buvo rengiamas šis dokumentas ir tą matome iš pateikto teksto. Aš iš esmės noriu pasakyti, kad mes laikomės panašios linijos, mes manome, kad Europos finansų reglamentavimo sistemoje ir kapitalo rinkų reglamentavimo sistemoje esama svarbesnių problemų nei padengtos obligacijos. Neturime įrodymų, kad šios obligacijos kelia problemų vartotojams ar investuotojams, kelia kokį nors riziką. Ir nematome taip pat jokių duomenų, kurie rodytų, kad rinka neveiktų. Taigi šis klausimas nėra prioritetinės svarbos. Bet kokiu atveju, kad kalbame apie kapitalo rinkų sąjungą, būtų naudinga mums gal kai ką paaiškinti, sukurti da, a, tokį modelį, kuris veiktų dar geriau nei tas, kuris, kurį turime dabar. Bet noriu pasakyti, kad mes turėtume atsargiai pagalvoti apie tai, kaip tai galima būtų padaryti, nes mes nenorėtume, kad šį apibrieštis būtų taikoma per nelik didelį. Um, uh, Didelė eiliai priemonių, nes žinome iš savo ankstesnės patirties, kad kartais tai gali sukelti problemų. Taigi mes uh, aktumėmės uh, budriai, atsargiai. Mes matome šiokių tokių ženklų, kad aiškesnės apibrieštis ir aiškus požiūris į šį modelį galėtų būti naudingas ir tuomet galima būtų e, jį praplėsti, kad jis bus taikomas visoje Europoje. Ir paskutinis dalykas. Be abejo, galima būtų paklausti, kodėl padengtos obligacijos yra skaičiuojamos, kai yra apskaičiuojamos įmokos į Europos lyginimo pertvarkymo banką. Jei mes norime pareng, paremti šį priemonę, mes turėtume neįtraukti jų į skaičiavimo bazę ir turėtume apie tai įsamei pakalbėti, nes tai paskatintų taikyti tą finansinį modelį, kuris gerai veikia Be to, tai būtų tikrai naudinga diskusija apie tai, koks, e, kas yra įtraukiama į e, skaičiavimo įnašo į Europos e, bankų pertvarkymo fondo skaičiavimą. Aš manau, kad mes galėtume gal suderinti savo nuomonės Na ir šiek tiek apie da, gal šio pranešimo stilių. Man atrodo, kad pirmasis jo sakinys nėra pats geriausias, nes man atrodo, kad reikėtų atkreipti dėmesį į mūsų Europos parlamento požiūrį į galimą komisijos pasiūlymą, bet tai yra stilistinė pastaba ir aš tikiuosi, kad toliau galėsime sėkmingai bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Ačiū. Von Stark iš FDD jos nėra. Animats. Aš kalbėsiu olandiškai. Tai pranešimas savo iniciatyvą mes palankiai įvertiname. Tiesiog norėčiau pratesti Gigaut mintį kodėl mes imamės šios temos. Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pranešime tiesiog įspėjame dėl per didelio reglamentavimo, kuris gali turėti neigiamą poveikį. Iš tikrųjų reikėtų turėti omenyje, kad tos padengtos obligacijos, jomis platin, jos platinamos ir nacionaliniu lygmeniu, ir tarptautiniu mastu, ir šita sistema veikia pakankamai gerai. Ir mm, savanoriškai yra derinamos jų platinimo nuostatos. Galutinėme tekste iš tikrųjų turėtų atsispindėti ta nuostata, kuri buvo išsakyta čia šio pokalbio metu, kad apskritai būtų nepersistengiama harmonizuoti ES e, kapitalo rinką ir jeigu nebus kaip nors keičiamas šitas tekstas, tai aš jam pritarčiau. Jeigu ES tiesiog apsiribotų ir kitose finansų sektoriaus rytise tik tai savarankiškumu, savanoriškumu, tai matyčiau, tai, matyčiau, tai būtų labai priimtinas dalykas. Ačiū kolegai Aneman per Vanžbirės. E, Dėkuoju. Mes kalbame apie labai ypatingą priemonę, nes Pranešėjas jau sakė, kad mes kalbame apie produktą, kuris yra naudojamas Europos rinkose nevienodai ir todėl reikėtų išsiaiškinti, ar mes norime sukurti tokią priemonę, kurią galima būtų naudotis visur. Ir kitas klausimas, ar, ar, ar tai sukels grėsmę kitiems produktams ir kaip mes užtikrinsime, kad ši priemonė, šis produktas dėrėtų su kitomis priemonėmis. Ir aš paraginčiau, panašu, kad pranešėjas galvoja apie galimas derinimo galimybės. O aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra nesukelti grėsmės e, visai struktūrai, dišiškinant kokios nors vieno, vienos priemonės svarbą. Mes čia kalbame apie padengtų obligacijų rinką, norime ją įtakoti ir norime, kad rizika būtų gerai valdoma Europoje. Ir nebejoju, kad su Svienu Gigoldu mūsų dar laukia labai įdomi diskusija dėl jo pateikto pasiūlymo. Bet vienas iš klausimų, kurį mes turėtume savo kelti ir apie kurį turėtume kalbėti per dėrybas, tai yra įsiaiškinti, ar mums reikia sustiprinti uh, priežiūros sistemos vaidmenį. Į, būtent šio produkto priežiūros sistemą ir funkcijas ir kaip tai reikėtų padaryti. Ačiū kolegė Pervanš. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Atrodo ne. Tuomet žodis pranešėjai apibendrinimui. Aš nuoširdžiai dėkoju už konstruktyvius ir palankius vertinimus šio pranešimo teksto projekto adresu. Iš tikrųjų, nuomonės neišsiskiria iš esmės ir todėl aš savo apibendrinančias pastabas formuluosiu pakankamai trumpai dėl EBA rekomendacijų. Aš vis dėlto būčiau linkęs grįžti prie tų principų, kurie yra ypač skirti padengtosioms obligacijoms ir būtent, kai aš kalbėsiu apie kokias nors papildomas nuostatas, kokias nors priemonės, uh, dėl padengtųjų obligacijų reguliavimo, reglamentavimo ES mastu, aš vis dėlto teiksiu, kad tai turėtų būti daroma iš esmės nacionaliniu lygmeniu. Tas pats pasakytina ir apie priežiūrą, kurią paminėjo kolegė Bereš. Jeigu nacionalinės taisyklės yra ir jos galioja ir jeigu jos yra tiesiogiai susijusiais su nacionaliniais bankruoto teisės aktais, tai mes manome, kad ta ypatingoji priežiūra turėtų būti atliekama ir nacionaliniu lygmeniu. Dėl Europos užtikrintųjų vekselių aš puikiai suprantu Sant nuomonę Ir nemanau, kad šitas produktas gali atsirasti staigiai. Tiesiog manau, kad apie tokią kategoriją būtų galima pagalvoti ir galbūt antrajame pranešime tai galėtume išplėtoti. Aš savo pranešime tiesiog norėčiau, norėjau atkreipti dėmesį į skirtumą tarp tradicinių obligacijų ir kitų galimybių siekiant pasimokyti iš padengtųjų obligacijų, galvojant apie šio produkto išplėtimą. Tiesiog aš kol kas toms padengtosioms obligacijoms arba užtikrintiesiems vekseliams nesiūlau kokių nors europinių nuostatų. Galbūt ateityje bus apie tai galvojama. Sven Gygolds mintims aš pritariu pritariu ir minčiai, kad reikėtų čia turėti galvoje ir. dass wir uns eben noch einmal angucken, wie diese ähm, Berechnungsbasis äh, aus welchen Gründen kad būtų galima derinti šituos äh, projektus. Das äh, ist, glaube ich, jenseits der. Ir įtraukti šitas obligacijas į bankų pertvarkymo fondo äh, finansavimą. Iš tikrųjų, net užbėkime įveikiams už akių. Dėl perteklinio užtikrinimo ir dėl to, ar nereikėtų įtraukti kokiu nors papildomų nuostatų, santė apie tai kalbėjai. Aš tiesiog susilaikiau ir neišsiplėčiau aptardamas perteklinį užtikrinimą, kadangi aš manau, kad mes turime pirmiausia remtis principais. Ir šiame pranešime nenorėjau pasakyti daugiau, negu apskritai reikėtų kalbėti apie perteklinį užtikrinimą. Tiesiog labai svarbu tinkamai įvertinti tą turtą, tačiau nenoriu pasakyti, kaip tai turėtų būti daroma, kadangi tai yra nacionalinės teisėkūros reikalas, labai sudėtingas, jautrus klausimas, kadangi daug kas priklauso ir nacionalinių nekilnojimo turto rinkų ir mes ES teisės kūrėjai turėtume susilaikyti nuo kokio nors reguliavimo žingsnių. Galvojant apie perteklinį užtikrinimą, turėčiau pasakyti, kad yra tam tikra, tam tikra tas prieštaravimas tarp to, ką mes galime pasiūlyti ir tarp to, kas yra valstybėse narėse nusistovėję. Iš tikrųjų, manyčiau, mes galėsime puikiai bendradarbiauti ateityje. Dėkuoju Jums, kurie nepatingėjo perskaityti mano pranešimą ir pakomentavo jį. Dėkuoju. Pakeit pakeitimus galite teikti iki balandžio 27 dienos, o gegužės 29-ąją ekon komitete bus balsuojama, o po to bus teikiamas pasiūlymas plenarniai sesijai birželio. Zu vermelden, dann darf ich. Liepos mėnesį. Aštuntasis darbo atvakės klausimas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kitas posėdis vyks balandžio 24 dieną, o šį pos, posėdį skelbiu baigtą.